Ir dabar antrasis punktas norėčiau informuoti, kad kalbų režimas yra užtikrintas pakankamai platus, išskyrus estų ir maltiečių kalbas dėl 2014 metų darbo tvarkos. Mes dirbsime nežiūrint rinkimų į parlamentą po 2000. 14 metų gegužės mėnesio mes dar galėsime pateiksinti savo darbo atvarkę. Ir norėčiau šiandien informuoti, kad atvyks vertėjų stebėtojų grupė iš Luksemburgo į mūsų posėdį. Ir mes savo tinklalapyje informavome, kad į Vašingtoną yra ketinama siūsti delegaciją nuo Liepos 15 iki 18 dienų. Buvo delegacija. Bet to rytoj nuo 12.30 iki 15.00 PS 7C50 įvyks Kas vyko? Posėdis dėl plastinių medžiagų perdirbinimo. Ir dėl buvo, dėl option controls e, posėdis įvyks e, komiteto posėdžio metu spalio 18 dieną. Dėl F dujų trilogas įvyks Strasburgė, e, o po to lakučio mėnesio, o po to lakučio 27 dieną, tai yra trys tervaliai numatyti. Protokolų patvirtinimas 18.20 Liepos yra pateikti internetinėje svetainėje, tuos protokolus galite paskaityti, su jais susipažinti. Ir birželio 9.20 protokolas taip pat, taigi juos tvirtiname. Dabar Matijas Gruotė pranešimas dėl reglamento dėl biocidinių produktų teikimo rinkoj. Vėl biocidai grįžta į mūsų darbo tvarkę. Nors 12 metais, atrodo, priėmėme šitą dokumentą, tačiau paaiškėjo, kad yra kai kurių dalykų, kuriuos reikėtų techniškai suderinti, todėl reikia dirbti papildomai. Aš esu paskirtas komiteto koordinatoriumi, kadangi tai yra techninių detalių tikslinimas, nenorėtume grįžti prie anksčiau aptartų temų, tiesiog kai ką patiksinsime. Vienas klausimas mums ypatingai aktualus, galbūt jis šiek tiek prieštaringas. Eka, kuriai, kuriam suteiksiu žodį, toj pat visada informavo kad yra problemų dėl atsiskaitimo ir informavimo techninių dalykų. Tas pats yra pasakytina apie REACH ir kitus dalykus ECA cheminių medžiagų. Europos cheminių medžiagų agentūrai tai kelia problemų, me, mus informavo apie tai ir todėl mes turėtume pagalvoti, kaip reikėtų šias problemas išspręsti. Atrodo, kad kai kas dokumentuose atrodo puikiai, tačiau sunkiai įgyveninama, todėl EK e, atstovui suteiksiu žodį, kad informuotų mus, kokia situacija iš tikrųjų. Taigi komisija mums pateikė tų pataisimų projektą, mes jam galime iš esmės pritarti. Aš norėčiau paprašyti kolegų, kad nepradėtumėte vėl galasti ginklų iš naujo. Tiesiog reikia aptarti kai kurios techninius dalykus, kurie dar ne visiškai sėkmingai funkcionuoja. Taigi aš norėčiau, kad laikytumėtės tokios nuomonės, aptarėčiau tą klausimą, o po to suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, taip pat EPP ekspertai Kristaplas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už informaciją tuo met, kai aptarnėjome šią temą, matėme, kad ji yra labai techniška, dabar tai pasitvirtina. Ir kadangi dokumentas labai išsamus, savaime suprantama, kad liko dalykų, kurių nepavyko išspręsti iš karto. Todėl čia mes kalbame apie techninius pakeitimus. Dėkuoju pranešėjui už informaciją ir už tai, ką dar reikės nuveikti ne, parlamentas nėra suinteresuotas, kad būtų atidėtas šitos reglamento vykdymas, kadangi e, reglamentas įsigaliojo e, nuo praėjusių metų ir todėl aš norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną klausimą. Tuomet parlamentas pasisakė už tai, kad uh, norėtume apsaugoti ir riedlentininkų interesus nuo poveikio, cheminių medžiagų poveikio. Kadangi buvo kalbėta apie tam tikrą medžiagą įregistruoti, mes turėtume užkirsti kelią, kad ta medžiaga nedarytų žalos. Taigi labai svarbu aptarti šitą temą, pirmajame straipsnėje yra pasakyta, kad reikėtų atnaujinti e, autorizaciją ir ten reikėtų ko gero įrašyti, kad ir ten e, reikėtų netaikyti šitos nuostatos riedlentininkams. Tai yra techninio pobūdžio e, pataisimas. Norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, pranešėjo dėmesį į tą aspektą. Dėkoju, ponė Klas. Atrodo, daugiau niekas neprašo žodžio. Pirmiausia, suteiksiu žodį tuomet komisijos atstovui. Merci, monsieur le président. Écoutez, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėjau tik tai e, keletą žodžių pasakyti, nebenoriu kartoti to, ką jūs pasakėte. E, reikia ištaisyti tekste akivaizdžias klaidas ir pakoreguoti kai kuriuos punktus, kuriuos reikėtų patikslinti. Ir, kaip jūs sakėte, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad šis pasiūlymas dėl koregavimo būtų patvirtintas kaip galima greičiau, nes e, E, yra problemų dėl pateikimo, patekimo į rinką, reikia suderinti atitinkamus straipsnius su sutartimi, turiu galvoje 94 straipsnį. E, ir manau, kad e, galima tikėtis komisijos paramos dėl jūsų patektų pasiūlymų. Dėkoju. Norėčiau suteikti cheminių medžiagų agentūros atstovui, direktoriui, e, skiriaus direktoriui žodį. Much, Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, labas rytas. Norėjau padėkoti Jums už galimybę, kad suteikėte galimybę pristatyti agentūros požiūrį šiuo klausimu. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad reglamentas e, įsigaliojo prieš tris savaitės, rugsėjo pirmą dieną. E, vyko labai intensyvus, nors ir trumpas pasirinkimas, bendravome su komisija valstybėmis narėmis, kad būtų galima e, procedūras įdėkti ir kad būtų galima įgyvendinti reglamentą. Šiandieną mes taip pat bendraujame su valstybių narių atitinkamus institucijomis veikia informacinių technologijų sistema, kuri leidžia mums palaikyti nuolatinį e, ryšį. Mes e, taryboje parlamente sekėme diskusijas, kadangi daugelis pakeitimų tiesiog yra susijęs su mūsų darbo procesais. Dėl jūsų pranešimo projekto e, galime išsakyti savo ruoštų pozityvę reakciją, tačiau aš norėčiau uh, E, iškelti du papildomus punktus, kuriuos galbūt jūs pasvarstysite ir komitetas taip pat. Pirmasis yra susijęs su biudžetu. Dabar 78 reglamento straipsnis e, išdėsto labai griežtai nuostatas dėl mūsų veiklos biudžeto ir tai net leidžia mums e, veiksmingai dirbti. E, Ir todėl mes norėtume, kad būtų ši formuluotė šiek tiek sušvelninta, nors mes ir suprantame, kad egzistuoja finansinis reglamentas, kad mums reikia atskiros apskaitos, tačiau mes negalime užsitikrinti sinergijų pakankamų įgyvendindami reglamentą. Kitas dalykas susijęs su reglamento pačiu įgyvendinimu. Mūsų agentūra yra atsakinga už keturis E, reglamentus e, REACH, CLP, biocidų ir PIK. E, biocidų reglamentas yra vienintelis reglamentas, dėl kurio forumas įgyvendinimo leidžia mums užtikrinti harmonizuotą požiūrį, tiksliau neleidžia mums užtikrinti harmonizuoto gyvenimo požiūrio valstybėse narėse. Ir mes e, labai būtume dėkingi, jeigu kaip nors bandytumėte pakeisti atitinkamas nuostatas pakeitimams. Mes jau iš nacionalinių institucijų esame gavę prašymų ir komisijos palengvinti gyvendinimą nacionaliniu mastu. Taigi, jeigu mes e, turėsime teisinį pagrindą, tam būtų mums labai gerai. Tai yra tokie pagrindiniai punktai, kuriuos norėjau iškelti. Dar kartą dėkuoju už galimybę pasisakyti. Ir baigdamas noriu išsakyti tam tikrą susirūpnę dėl ilgalaikių išteklių. Vasarą komisija paskelbė komunikatą apie decentralizuotų agentūrų išteklius 14-20 metams komunikate buvo pasiūlyma biocidams skiriamus išteklius e, sumažinti finansavimą ne e, 1-2 procentais, bet 45 procentais iki 20 metų. Tai yra 45 maždaug procentai ir tai mums kelia labai rimtą susirūpinimą. Taip pat aš norėjau uh, kad jūsų komitetas į tai atkreiptų dėmesį. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Dėkuoju. Karkliutė. Pritariu pranešiai. Net jeigu ir aš norėčiau, ką nors pakeisti dėl to e, biocido reglamento, galima tą daryti, bet vargu, ar būtų labai protinga dabar atidaryti Pandoros skrynę. Uh, E, dabar kyla klausimas, ar tai dėl ko sutarėme pasiteisino ir ar ką nors e, galima keisti, kas susiję su harmonizavimu parlamentui, tai nebūtų problema, bet taryboje daugelis valstybių narių nori prisitaikyti prie vietos sąlygų. Ir jeigu mes pradėsime keisti tekstą, tai gali kilti problemų, o mm, koregavimo priemonės vargu ar greitai įsigalios net jei aš ir norėčiau ką nors keisti, nežinau, ar būtų protingiausia taip elgtis. Va. Dėkuoju, daugiau niekas nepagėdavo kalbėti. Ar aš ko nors nepastebėjau? Dar kartą paprašysiu komisijos paaiškinti, kodėl buvo pasiūlyta sumažinti agentūrams skiriamas lėšas laikotarpį 20 metų 45 procentais. Jeigu norime, kad šitas teisėkuros aktas būtų įgyvenimas tinkamas, kad būtų vykdoma kontrolė, manau, kad reikia užtikrinti ir tinkamą finansavimą, o 45 procentai sumažinus finansavimą tikrai būtų didelė netiktis. Thank you, uh, Mr. Chairman. Dėkuoju pirmininkė. Galiu paaiškinti. Neseniai komisija paskelbė komunikatą skirtą parlamentui ir tarybai apie skirtingų agentūrų išteklius. Šis komunikatas e, apima e, cheminių medžiagų agentūrą ir e, veiklą biocidų srityje, už ką atsakinga ši agentūra komunikate komunika, komisijos E, kalbam apie išteklius susijusius su biocidais ir tie ištekliai yra labai rimtai sumažinti, kaip kolega iš agentūros ką tik sakė. E, mažinimas vyks nuo 19-20 metų, bet pirmaisiais metais, kai agentūra pradeda veikti 2014-2018 metams, e, postų skaičius išlieka beveik toks pat, kaip ir kad buvo paminėtas 2014-2018 11 e, metų rūpjūčio peržiūrėtame e, pareiškime, kai buvo e, svarstomas reglamentas. Kitaip tariant, 2014-2018 postų etatų skaičius yra maždaug 78, aš tiksliai neatsimenu. Vėlgi, kiek prisimenu, vieno ar du etatais per laikotarpį visą mažinama skaičius darbuotojų, bet jis daugmaž išliks toks, kaip kad buvo siūloma pradžioje bet po 2018 metų iš tikrųjų vyks e, rimtas mažnymas, kaip kad e, pasakyta komunikate. Jums leidus trumpai norėčiau grįžti prie to, ką sakė ekos atstovas dėl biudžeto ir 78 straipsnio antros dalies. Tai yra labai svarbus reglamento straipsnis, E, specialiai komisija pateikė tokį pasiūlymą. Per darybas nebuvo diskusijų ir visos šalis daugmaž sutiko su pasiūlymu. Šio straipsnio tikslas yra aiškiai pasakyti, kad biudžetas ir apskaitos sistemos ekoje turi būti atskirtas e, skirtingoms veikloms, įskaitos pagal skirtingą veiklą. E, E, pavyzdžiui, biocidams, ryč veiklai, atskirai reikia apskaityti tas veiklas, tai yra vienas dalykas, antras dalykas neturėtų būti subsidijuojama veikla kryžminiu būdu. Reikia užtikrinti, kad kai bendrovės moka mokesčius, jie būtų pagrysti veiklos sąnaudomis ir kad lėšos mokamos konkrečiai būtų tam tikrai veiklai, o ne kažkokiai kitai veiklai subsidijuoti. Dėl to buvo pateikta atitinkama formuluotė tekste. Aš dabar suprantu, kad trumpalaikį yra mm, problemų e, dėl biocidų, bent jau subalansuojant veiklą, mes dar bandome ieškoti sprendimų. Mm, O komisija savo ruoštų mano, kad 78 straipsnio antros dalies nereikėtų išbraukti, bet reikėtų ieškoti kokio nors laikino mechanizmo, kad būtų galima išspręsti problemas, su kuriomis susiturė uh, e, cheminių medžiagų agentūra. Dėkuoju. Kolega Johaman, ar norite ko nors pridurti?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 Also für mich klingt es plausibel. Wir waren mit der, mit der Delegation vom Umweltausschuss waren wir da. Wir haben uns da ein Bild von gemacht. Und ich finde, wenn man irgendwo Haushalt... Aš galvoju, kad jeigu mes galime kažkur tai sutaupyti pinigus ir kalbėti apie sinergiją, tai reikia remti ir žinoma įgyvendinti tai. Labai svarbu laikytis konkrečių nurodytų procentų ir Kolegė Klas taip pat paminėjo šitą problemą. Aš manau, kad mes turime pasitarti su šešėliniais pranešėjais ir pagalvosime, kaip tai išspręsti. Taip, galima sutaupyti labai daug lėšų. Korin Lapaš dar liberalų vardu norėtų kalbėti. Jinai yra šešėlinė pranešėja liberalų frakcijoje. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. 2012 metais priimtas reglamentas buvo priimtas po ilgų diskusijų ir buvo įdėkta sistema, pagal kurią būtų galima geriau apginti vartotojų interesus ir aplinką. Labai svarbu, kad šis tekstas būtų taikomas tiksliai ir svarbu, kad šitas dokumentas įsigaliotų ir būtų taikomas veiksmingai kuo sparčiau. Todėl aš pritariu komisijos pasiūlymui kadangi politiniai aspektai jau buvo išspręsti 2012 metais. Ir nemanau, kad iš tikrųjų reikėtų atdaryti tą Pandoros skrynę. Svarbu suderinti tuos svarbiausius likusius neišspręsus techninius aspektus. Labai greitai jūs čia suviniojate meškeres ir nebenorite diskutuoti. Um, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už pranešimą. Man atrodo, tai labai tiksliai atspindi susitarimą, kurį mes pasiekėme. Na, dabar mes žiūrime į tiesiog techninę e, jo pusę. Man labai malonu, kaip šešiliniai pranešėjai, dirbti tokią dvasę. Man atrodo, daugiausia dėmesio čia kreipiama į perinamą laikotarpį priemonės. E, tai e, antros skaitimo dėrybas. Tai yra, man atrodo, ilgas ir gana sunkus procesas ir aš žinau, kad ponas Klas iš tikrųjų dirba labai e, daug, ponė Klas dirba labai daug na, turint galvoje na, visus sunkumus, su kuriais mes susidūrėme Na ir liko dar tokių dalykų, kuriuos reikėtų sutvarkyti. Aš turėčiau taip pat pabrėžti tą faktą, kad reikia stengtis na, išvengti uh, tokios iliūnės, kad tiesiog sumažintume šitą techninę taikymo dalį. Aš pateiksiu keletą pataisimų ir jie uh, kalbės daugiausia apie techninę pažangą, techninius pataisimus ir tai pasinaudosiu galimybę apie tai pakalbėti. Uh, pasistengsiu e, laikytis minimumo, bet yra pora labai svarbių dalykų ir man atrodo, apie juos reikėtų pakalbėti. Na, čia neturėtų jie sukelti daug sunkumų. Ar sunkumų bus ar nebus, viskas priklausys nuo pakeitimų kiekio. Aš siūliau nekomplikuoti situacijos, ištaisyti tik tai tuos netikslumus ir vengti atidaryti tą Pandoros skrynę dar kartą. Aš apie tai kalbėjausi su šešėliniais pranešėjais, taigi reikėtų kuo paprasčiau e, daryti keitimus ir aptarti tik tai techninės problemas ir pagalvoti, kaip e, reikėtų užtikrintą sinergijos poveikį, kokią programinę įrangą taikyti reikėtų pakalbėti apie PAK sėkmės, tačiau nesiplėsti daugiau. Taigi aš manyčiau, kad mums reikėtų iš anksto susitarti ir nesiūlyti daugybės pakeitimų siūlymų. Taigi baigėme aptarti šitą klausimą. Pakeitimus galite teikti iki rugsėjo 27 dienos 12 valandos ir po to jau bus balsuojama komitete ir pateiksime šitą klausimą plenarnėje sesijoje. Priklausomai nuo to, kada mes gausime įgaliojimus. Kaip ten bebūtų, spalio 17 dieną mes pasitarsime dėl to, kada teikti plenarnai sesijai. Dėkuoju už pastabas, dėkuoju už diskusijas. Dabar periname prie kitą darbo atvakės klausimo, tai yra penktojo. Čia aptarsime nepritarimą pagal darbo tvarkos taisyklių 8 straipsnio antrąją dalį, teiginiai apie maisto produktų sveikatingumą, apie angliavandenius. Ačiū pirmininkė. Nepritarimas, tai yra ta istorija jau tęsiasi nuo 2006 metų ir niekas iki šiol nebuvo įgyvendinta ir Tai atsitiko dėl to, kadangi parlamentas nesusitarė. Komisija e, konstatavo, kad angliavandeniai gali pakeisti smegenų veiklą, turėti ją įtakos. Ir tai yra e, tiesa, kurios nuginčyti negalima, tačiau komisija savarankiškai viena nepasitarusi be, su mokslininkais tiesiog numatė tam tikrus apribojimus. E, galima pateikti tokius skundus tik tai tam tikrais atvejais, kai yra, pavyzdžiui, 20 gramų angliavandenio yra 100 gramų, gramų arba jeigu yra e, pridamas papildomas cukrus arba jeigu cukraus kiekis yra 5 gramai 100 e, gramų produkto. Taigi, kokiu argumentu būtų galima išsakyti prieš tą nepritarimą? Vienas dalykas visų, pirmą reikėtų kalbėti apie šitą produktų sveikatingumą ir cukrų. Žinoma, pirmiausias dalykas yra papildomoji maistinė vertė, tačiau ta vertė yra nustatoma pagal ketvirtąjį straipsnį, pagal tinkamas procedūras. Ten yra kalbama apie e, e, druskos kiekį ir taip pat riebalų kiekį. 2009 metais nuostatos turėjo būti jau pasiūlytos, tačiau kol kas koncepcijas nepasiūlė komisija ir mm, nenurodė jokių e, prielaidų kaip galima būtų nustatyti maisto produktų sveikatingumo normas. Aš sakiau, kad komisija elgėsi vienpusiškai ir tuos apribojimus nustatė savarankiškai. E, EFSA pateikė tam tikrą mokslinę nuomonę ir jinai apskritai nekonstatuoja jokių papildomų sąlygų ir tai reiškia, kad e, komisija tiesiog peržengė savo įgaliojimų ribas ir neatsižvelgė į EFSA rekomendacijas. Kitas dalykas, šitas pasiūlymas nustato konkrečias sąlygas ir tos sąlygos nėra uh, nuoseklios. Kitais atvejais nebuvo nustatyta papildomų prielaidų arba reikalavimų. Pavyzdžiui, äh, Nummer 432-2012 über zugelassene gėrimams, putojantiems gėrimams e, nėra numatyta apskritai jokių papildomų nuorodų arba pavyzdžiui šokolado e, teiginių atveju kakavos e, e, dalys taip pat yra tam tikri e, tirštikliai, nėra niekaip reglamentuojami ir nenustatomas riebalų kiekis. Taigi komisija elgėsi vienu atveju taip, kitai, kitu atveju kitaip. Vienu atveju siūlo tam tikrą teiginį, kitu atveju ne. Priklausoma nuo to, ar tai yra cukrus, ar tai yra druska ir todėl komisija nesilaiko nuoseklos nuomonės, ne, negrindžia tavo savo sprendimų moksliniais tyrimais. Taigi šitas požiūris nėra mokslo pagristas ir komisija apskritai nedaro skirtumo tarp natūralaus cukraus ir dirbtinio cukraus. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėtume apie e, e, pusryčiams naudojimus javainius, tai ten cukraus yra labai daug. Ir paaiškinti tą cukraus kiekio e, santyki reikia e, mokslinių tyrimų. Taigi svarbiausias dalykas, kai kalbame apie cukrų, mes turime turėti menyje gliukozę, ar jinai yra dirbtinai įterpiama, ar jinai yra cukruje kūnas, organizmas tiesiog įsisavina cukrų, nes priklausomai nuo jo kilmės, vienodai. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad būtų nurodomas aps, apskritai bendras cukraus kiekis. Kitas dalykas. Reikia iš esmės apsispręsti ir aš manau, kad reikėtų paremti šitą nepritarimą kadangi negalima vienų produktų atveju elgtis taip, kitaip, kitaip. Tiesiog reikia nuoseklumo. Negali tai būti, kad komisija apskritai nepaisytų mokslininkų rekomendacijų ir taip keistai elgtųsi su vartotojais. Ir be to man keista, kad komisija vėl nebe pirmą kartą užsima lobistinė veikla Europos parlamente. Taigi šitas komisijos politinis darbas, politinė veikla, mano manimu, yra pakankamai neigiamas reiškinys, tai nėra konkreti tiesioginė komisijos e, prerogatyva siuntinėti įvairius lobistinius dokumentus. SND frakcija ir žalieji Rodo nenori pritarti šiam nepritarimui, teikdami, kad jie pasisako už daugiau papildom, už papildomą energetinę vertą, vertę ir todėl jie nenori pritarti šitam veto. Aš manau, kad švelniai kalbant, jie vadovaujasi neteisingų požiūrių. Čia reikėtų atsisakyti bet kokios ideologijos, reikėtų remtis mokslininkų informaciją ir užtikrinti, kad šita sistema būtų nuosekli. Šit ta teiginių sistema jau yra dėkta šeštaisiais metais ir labai sveikintina, kad komisija pateikė koncepciją, tačiau ta koncepcija turėtų būti nuosekli. Negalima e, tiesiog spontaniškai vertinti vienų produktų vienaip, nesirimant mokslinių teiginiais, o kitais atvejais visiškai priešingai. Sanko direktoratas netgi siūlė numatyti tam tikras maksimales vertės. Ir taip pat aš norėčiau paminėti reglamentą dėl informacijos apie maisto produktus. Ten kalbam apie vartotojų informavimą, kai yra pateikiama klaidinanti informacija apie gaminius, kuriuose yra cukrus ar kurie yra pagaminti iš cukraus. Ten yra sakoma, kad negalima tiesiog pateikti E, palankiai vertinančios informacijos apie cukraus poveikį. Visose frakcijose vis buvo sutarta, kad cukraus kiekis turi būti nurodomas visuose maisto produktuose. Ne tik tai tas cukraus kiekis turi būti nurodomas, kuris yra papildomai įdėktas į maisto produktus, bet ir natūralus. Todėl aš siūlau pritarti šitam veto. Dėkuoju. Kur nepaš. Aš norėjau e, pasakyti kai ką dėl to e, pasipriešinimo prieštaravimo. E, sistema yra šviesoforo įvesta, taip vadinama, prieš porą metų ir e, Manau, kad reikėtų grįžti prieš, e, prie to klausimo. E, mano pozicija yra skirtinga tam, kas ką tik tai buvo išsakyta ir e, mūsų tikslas yra ginti vartotojus, sakoma, kad mes negalime dabar priimti sprendimų. Mums reikia sistemos, kuri leistų pakankamai aiškiai vartotojams e, pamatyti, pavyzdžiui, koks yra Ačiū pirmininkė. informacijos ir tiesiog šitą diskusiją e, įstrigo. Ir e, susižavėjimas e, naujais technologiniais projektais tiesiog nusilpo ir žinoma tą projektą pradėjo kritikuoti tam tikros politinės partijos. Kita vertus, nebeatsižvelgiama į tai, kad daroma žala aplinkai. Kai kas mano, kad saugojant CO2 gali būti padaryta žala aplinkai. Todėl aš manau, kad Deivis labai teisingai išryškino įvairias temas savo pranešime ir jas dar patikslino savo pasisakymę šiandien. Jis labai tiksliai suformulavo problemas Aš manau, kad pirmiausia reikėtų sutelkti dėmesį į valstybių narių aktyvų vaidmenį ir ypač į atsakomybę dėl saugojimo. Tai pirmasis uždavinys, kurį reikėtų spręsti, o po to galėtume leistis ir į detalės. Dabar dėl viešojo finansavimo. Ir norėčiau pakalbėti taip pat apie nesutarimus visuomenėje. Aš tikiuosi, kad mums pavyks iš esmės aptarti šitas temas mūsų visuomenėse ir po to jau grįžti prie konkrečių sprendimų. Kitaip tos stagnacijos mes neįveiksime ir nepasistumėsime į priekį atrodo, kad kol kas šviesos tunelio gale nesimato. Kaip ten bebūtų, dėkoju pranešėjui ir tikiuosi konkrečios diskusijos. Elizabeta Gardini, Andrės Perėjas Rodrygės, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. aptariant šitą pasiūlymą galėsime labiau išsiplėsti. O dabar norėčiau padėkoti pranešėjui Kris Deivis už labai gerą pranešimą. Dėl to, kaip reikėtų toliau plėtoti veiklą susijusią su anglies dioksido surinkimu ir saugojimu. Galbūt diskusijos metu mes suformuluosime pasiūlymų ir komisijai, kuri galbūt padės Italijai, Ispanijai išsklaidyti abejonės visuomenėje dėl to, ar verta surinkti ir saugoti anglies dioksidą, galbūt siekiant klimato kaitos padarinių išvengimo, galbūt CCS nėra pats tinkamiausias projektas, tačiau galvojant apie klimato atšilimo mažinimą dviem procentais, dviem laipsniais, galbūt vertėtų pasitelkti CCS į pagalbą ir žinoma, labiau naudotis atsinaunančiais energijos šaltiniais, tačiau kita vertus iškasinius kuras bus dar ilgą laiką naudojamas ir CCS yra kol kas neišvengiamas dalykas. Vokietijoje e, e, iškastinio kūro dar naudojama ir Danijoje, taip pat ir Graikijoje. Ir todėl, vertinant bendrą situaciją, į šituos e, skaičius reikėtų atsižvelgti, nors iškastinio kuras, kuros sunaudojimas mažėja, tačiau vis dėlto jo dalis bendrame energijos šaltinių kontekste yra pakankamai didelis. Naujų technologijų kūrimas galėtų su, su, suteiktų Europai dar papildomų mū, galimybių būti vadovaujančia vyraujančią valstybę kovojančią su klimato kaitos padariniais. Kadangi klimato kaita yra didžiulis pavojus ir jį iš esmės kelia ir iškastinio kūro naudotojai. Kol kas CCS dar nėra toksai labai mėgstamas projektas, kadangi saugojimo kainos yra labai didelis ir reikia tikėtis, kad CCS kaštai mažės ir bus mažinamas CO2 suvartojimas. CO2 leidimų kaina sumažėjo ir dėl tos priežasties kai kurie projektai nebeįgyvendinami arba sustabdyti. Taigi finansavimas nevyksta taip, kaip buvo planuota, kadangi nepakankamai bendradarbiaujama. Tų projektų likimas priklauso nuo CO2 leidimų kainos. Taigi tie pasiūlymai, kuriuos pateikė Kris Deivis, yra pagrysti. Reikėtų padengti projektų inicijavimo kainą ir šioje srityje galėtų ypatingą vaidmenį vaidinti komisija, o viešojo finansavimo ir privataus finansavimo e, mm, derinimas, manau, galėtų padėti pastumėti tų projektų įgyvendinimą. Būtent privataus finansavimo trūksta įgyvendinant šiuos projektus. CCS yra labai svarbus projektas, jį būtų galima uh, E, finansuoti iš tų lėšų, kurias gauna importuotojai ir iškasinio kūro pardavėjai. Negalima atsakomybę sumesti, permesti tik tai ant e, eksploatuotojo, galutinio vartotojo pečių. CCS, galvojant apie klimato apsaugą, galėtų būti labai reikšmingas veiksnys mes neturėtume sustoti ir neturėtume galvoti, kad klimato kaitą pažabosime tik tai CCS priemonė. Reikėtų turėti omenyje bendrą CO2 mažinimo tikslą. Ir nereikėtų kita vertus siūlyti jokių kitų klaidingų alternatyvų. Taigi visi šitie samprotavimai, kuriuos pateikia Kris Deivis, yra labai svarbus, naudingi ir man atrodo, kad šiame pranešime atsispindi mūsų esminės nuostatos. Žaliųjų frakcijos vardu Saturasi. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už darbą. Deja, negalime e, viskam pritarti tam, kas sako pranešėjas savo projekte. Ir aš ir kolegos manome, kad reikėtų daryti skirtumą tarp CCS e, naudojimo energetikai, e, elektros energijos gamybai ir e, pramonės procesuose, kur nėra alternatyvų dėl energijos gamybos. Yra daugybė alternatyvų, tačiau plieno, cemento pramonėje arba nėra alternatyvų, arba jų yra labai nedaug. Ir taip pat e, tai susijęs su CO2 emisijų mažinimu. Dėl energetikos matome, kaip e, atsinaunančios energetikos technologijos sparčiai plėtojasi ir kaip greitai mažėja kainos – nepritarėme minčiai, kad reikėtų atskirai e, skatinti kažkokias iniciatyvas e, iš e, mokesčių mokėtojų pinigų, ypač dabar, kai gyvename taupimo laikais ir, pavyzdžiui, e, subsidijuoti CCS projektus e, ten, kur gaminama elektros energija. E, būtų mūsų nuomonė šioje srityje veiksmingiausia e, įvesti CO2 mažinimo standartus. Mes pritarėme minčiai 350 gramų CO2 kWh e, elektrinėms, kurios naudoja iškasinį kūrą elektros energijai gaminti. Taip pat e, CCS direktyva buvo svarstoma prieš penkerius metus, dėje ji nesulaukė daugumos net ir parlamente. Įdomu yra tai, kad e, JAV taiko naujus metodus, yra nauji emisijų standartai, e, kuriuos patvirtino Obamos administracija ir suprantu, kad tos ribos reiškia, kad nebus leidžiama e, statyti naujų e, elektrinių naudojančių Anglį, jeigu nebus CCS technologijose. E, emisijų standartai būtų geras dalykas. Taip pat reikėtų sustiprinti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Tai e, turėtų duoti ir daugiau naudos, galbūt e, leistų mums e, užtikrinti daugiau investicijų į CCS. Kaip sakiau, pramonės procesuose, pavyzdžiui, E, plieno cemento gamybos srityje šiuo metu. Mokslas e, siūlo labai nedaug alternatyvų, kaip mažinti CO2 emisijas ir emisijos iš šių sektorių turi taip pat, aišku, būti mažinamas, jeigu norėtume e, pasiekti savo ilgalaikių CO2 mažinimo tikslų. E, taigi politika galėtų būti skirtinga, galėtume pasvarstyti, kokias būtų galima taikyti priemonės, kad būtų galima paskatinti investicijas į CCS e, pramonės e, srityje. Bet reikia šį klausimą svarstyti frakcijoje, o aš bent jau asmeniškai manau, kad Tai gali būti viena iš galimybių. Labai tikiuosi, kad pranešėjas ir kitos frakcijos pasvarstys galimybę skirti CCS energetikos e, gamyboje ir e, pramonės srityje. Ačiū. Dėkuoju, Saturasi. Tuli Görling žodis. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už ponę Rosbach. Ji yra mūsų šešėlinė pranešėja, bet susirgo šiandien, taigi turėsite mane išgirsti ir klausytis manęs kur kas dažniau, negu kad norėtumėte gal. Norėčiau padėkoti Kristui už pranešimą. Mes suprantame jo nepasitenkinimą. Žinau, kaip aistringai jis žiūri į šį klausimą. Jo pranešimas tikrai yra tam tikras kvantinis šuolis ir kyla klausimas, kiek yra iš to realu ir į kurias dalis reikėtų geriau įsižiūrėti. Raginama e, kurti es fondus, nustatyti lėšas, labai nuoširdžiai tas daroma. Ir kartais galbūt e, paraginimai e, veiktų geriau negu kad e, prievolės, bent jau mūsų frakcijos toks yra požiūris, bet mes tikrai susidomėję įsiskaitėme jo pranešimą, ypač dėl finansinių pasiūlymų. Dabar tai šis dalykas yra sudėtingas, ypač dėl anglijas, dėl CO2 emisijų kainų sumažėjimo, bet mes sutinkame su Kristu, reikia ieškoti išeities ateičiai. Mes sutinkame taip pat, kad CCS technologijos yra tarsi nustumtos į šoną ir sutinkame su to, ką Kristas sako apie e, pramonės procesus, e, kuris susijęs su didelėmis CO, kurie kenčia nuo veiklos perkelimų dėl CO2 emisijų reikalavimų. Ir dabar e, sakoma, kad reikia skatinti pramonę taikyti plačiau CCS, tai galėtų leisti mums išsaugoti daug darbo vietų. Mes sutinkame su tuo, bet šį dar pasiūlymą reikėtų giliau panagrinėti. Mes sutinkame, kad reikia mokslinių tyrimų šioje srityje daugiau ir e, sutinkame su tuo, kad reikia pereiti bandomųjų projektų etapą ir pradėti e, E, tiekti ES tikrus komercinius projektus. Mes pateiksime tam tikrų pasiūlymų, bet mintis dėl CCS platesnio dėgymo mes visai mielai pritarėme pagrindiniai e, pranešimo minčiai. Dėkuoju. Vittorio Prodi. Žodis. E, grazie Presidente, grazie anche al collega David. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Kristui Deivisu už jo darbą. Nesutinku su mintimis dėl CCS, kadangi man e, atrodo, kad trečdalis energetikos pagaminamos įprasnėse jėgainėse e, bus susijęta su CCS procesu ir bus labai sunku užtikrinti tvarumą šių sistemų. Krisas Deivisas e, išiškino dvi problemas. Viena yra susijusi su Kyoto protokolu. Norėčiau kreiptis į komisiją šiame kontekste ir paraginti, kad būtų užtikrinta jau kitoje šalių konferencijoje būtų pateikta naujų pasiūlymų. Reikia įvertinti, kas padaryta po balio deklaracijos dėl bendrų, bet skirtingų prievolių. Ir vienas dalykas, kuriam vargu aš galiu pritarti, tiksliau, kam, kuriam galiu pritarti, tai yra mintis dėl e, to, kaip sumažinti anglies e, naudojimą. Pavyzdžiui, vandenilio technologijų platesnis taikymas leistų mūsų mažinti CO2 emisijas ir tai palengvintų mūsų atsiskirimą nuo CO2 emisijų. Ir Taip pat kiltų mažiau problemų dėl saugojimo. Suprantu, kad galima daug ką padaryti e, plėtuojant technologijas, kurios leistų mums vandenilį plačiau naudoti. Tada mums nebereikėtų deginti nieko, degimas būtų išlygties pašalintas. ir tai leistų mums pasiekti labai daug, lyginant su dabartinė situacija. Jeigu mes pereisime prie CCS technologijų, reikėtų vis tiek atsižvelgti ir tai, į tai, ką aš ką tik sakiau, reikia didesnio mums veiksmingumo ir pirmiausia, reikėtų greičiau ir pigiau atskirti CO2 nuo kitų dujų. Tokiu atveju e, atsiras mums galimybė žengti į priekį ir e, galvojant apie mano pateiktas priežastis, mes tikrai e, pasieksime neblogų rezultatų e, technologijų plėtojimo prasme ir poveikio aplinkai prasme. Dėkuoju kolegė iš ITRE. Manau, matau, pirmoji paprašė žodžio, atsiprašau, ponia Ford. Thank you very much. Um... Mm. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą ir manau, kad galime dirbti glaudžia bendradarbiaudami. Na, na, mano kolegos jau yra pateikę kai kuriuos pataisimus. Šiandien po pietų mes pasikeisime nuomonėmis dėl šių pakeitimų. Na, tai klausimai, kuriuos jūs iškėlėte, jau buvo iškelti ir įtre komitete. Yra kai kurie dalykai, na, šalia CCS, ekspertai sako, kad jeigu nebus sesijas, mes negalėsime e, pasiekti savo tikslų, e, anglės dvideginio išmetimo tikslų. Šį rytą mes Todėl susitikome su nepriklausomais ekspertais, kurie galvoja, kad jeigu CCS nebus mūsų įrankio dėžutėje, priemonė dėžutėje, tada investicijų kaina gali padidėti maždaug 40 procentų. Taigi žmonės labai susirūpinę dėl kainos, todėl CCS turi atsirasti šitų priemonių mūsų dėžutėje. Na, žinoma, čia galime kalbėti apie tą 40 procentų padidėjimą. Mums sako, kad reikia greitai imtis priemonių, nes kitose pasaulio dalyse imamasi jau priemonių ir jau yra įrūdę, kad technologijos gali veikti tai, kaip reikia. Ir mums reikia to paties. Bet vėlgi yra tokia pasitikėjimo klausimas. Reikia, kad visuomenė suprastų supratimo, kad anglės dvideginis nėra degus degios dujos. Žmonės turi tai suprasti, kad tai visiškai kitokia rizika. Taigi reikia skirti laiko, padėti kelti šitą pasitikėjimą. Labai svarbu, kaip jau Kris sakė, kokius sprendimus priims valstybės narės ir jeigu valstybės narės nuspręs na, dalyvauti prisimdami ilgalaikę atsakomybę. Na, pavyzdžiui, galime vėlgi prisiminti Kanadą, kad tai yra nacionalinio lygmens klausimas. Man atrodo, kad valstybės narės turėtų apie tai irgi pagalvoti. Taip, kelia rūpestį ir ES biudžetas ir kiek iš jo bus skiriama šiom problemams spręsti. Bet lygiai taip pat, e, man atrodo, kad ir sudėtinga e, problema, ypač sprendžiant biudžeto klausimus. E, taigi, sakysime, planavimas, planavimo, sprendimai susijęs su to planavimu. Taip, bendrovės, kurios dalyvaus jiems reikia laiko priimti šitos sprendimus. Tai gali būti sudėtingi sprendimai ir tie sprendimai turėtų pasiekti tikslą, kad anglės dvideginės atsidurtų saugioje vietoje. Negalime tikėtis, kad taip labai greitai tokie planai gali būti daryti. Na, reikia, kad komisija suprastų valstybių narių planavimo procesus. Mes kaip parlamento nariai tai vis sakėme, kad ištekliai turėtų būti prieinami valstybės narėms ir reikia taip pat suprasti, kad tai ilgalaikės procesas, kad jis nevyks, kad nebus priimti per naktį. Taigi man atrodo, kad technologijos reikalingos gali padėti mums pasiekti anglės dvideginio sumažinimą, naudojantis ir kietuoju kūru šalia e, kitų energijos priemonių. Taigi, tai tiesiog tuo mes pasieksime, šitai mes pasieksime valstybių narių keliamus tikslus. Linda McKevin. Man nebereikia taip daug pasakyti, nes daug kas jau buvo pasakyta mano kolegų. Norėčiau tiesiog pabrėžti tai, ką Andris pasakė, kad nors mes ir jau stengiamės įdėkti mažiau anglės dvideginio išmetančių kūro naudojimo, bet yra dar daug šalių, Na, pavyzdžiui, Kris Davis, technologinė komanda ir e, kiti ekspertai parodė, e, pavyzdžiui, e, kas darosi su e, Junktinės karalystės e, energetikos sektoriumi, e, net kiek tenka kitam kūrui, kiek e, kitam energetikos rušims. Na, kada kalbame apie anglės dvideginį, e, nepasieksime tikslų, jeigu mes nesimsime radikalių priemonių. O dabar mes žinome, kad bent jau mano šalyje, bet tikriausiai ir kitose šalyse e, vis daugiau naudojama anglies, todėl kad anglis e, visą laiką pinga, įsivežimas jos pinga. Taigi CCS e, mums suteikia tam tikrą perspektyvą, trumpalaikę perspektyvą. E, bet e, aš taip matau ir sutarimą, bet vis dėlto yra kolegų, kurie ne visiškai pritarė. Na, kada kalbame apie e, pramonę, sakysime, plieno gamyklas, cementą ir kitas pramonės šakas, vienintelis būdas nu, paversti jas na, neutraliais glicidgenio atžvilgių yra susijęs, bet jeigu mes tiesiog pasistengsime pribūti šitą pramonę, aš nežinau, ko mes pasieksime. Mano bent jau regione yra projektas, jis lietai vystosi, tai yra susijęti sunkia pramonė ir jėgainės. Uh, Na ir jau įmamasi būdų, kaip šitą anglės dvideginį mažinti, kaip jį pašalinti. Yra tam tikras sutarimas. Ir, e, na, bet vis dar diskutuojama šio klausimu. Dėkuoju. Pasisakė visi, kas pagėdavo. Diskusijų metu išiškė, o atsiprašau, ponė Hübner. Dėkuoju. Aš jau iš pat pradžių paprašiau žodžio, jūs manęs nepastebėjote. Problema yra akivaizdi, Krisas ją teisingai suformulavo, išryškino visus niuansus, teisingai siūloma kurti europinio lygio centrus, kuriuose būtų saugojamas anglės dioksidas. Ir taip būtų galima spręsti tą problemą. Tačiau pasirodė, kad ne energetikos, energijos gamintojų uh, kaltė dėl to, kad niekas nepasistumėjo į, prokį, pro, į priekį. Mes patys kalti, siūlydami mažinti anglės dioksido išmetimus, kita vertus neįvertiname visuomenės neigiamą nusistatymo prieš saugojimą, kadangi daugumoje teritorijų, kurios yra numatytos saugojimu, gyventojai priešinasi tokiems projektams. Taigi mes neįvertinome visuomenės reakcijos ir neįrodėme, kad toks saugojimo uh, pobūdis yra naudingas mums visiems. Taigi ir mes privalome įdešti savo indėlį, pateikdami informaciją apie galimą riziką. Mes turime pirmenybę teikti tiems projektams, kurie yra saugus, teikti išsame informaciją, kadangi mokslininkai ieško pačių tinkamiausių metodų, kurie leistų panaudoti atsinaunančių energijos šaltinių pagamintą energiją. CCS yra geras dalykas, tačiau priklausomai nuo regiono ne visada galima užtikrinti anglės dioksido saugojimą. Mes pren, kalbame apie sprendimus, tačiau ieškodami jų nebendradarbiaujame. Todėl komisija, ko gero, turėtų mums nu, nurodyti kelią, kaip apskritai reikėtų elgtis Europos mastu, o ne veikti nacionaliniu lygmeniu kadangi anglies dioksido problema nėra tik atskirų valstybių problema, o visos Europos, netgi pasaulio problema. Todėl, galvodami apie pasiūlymus, turėtume galvoti ir apie jų universalumą, kad būtų įtrauktos visos suinteresuotos šalys. Jeigu apsiribosime tik tai nacionaliniu lygmeniu, tai atskiros valstybės ims priešintis tokiems e, anglės dioksido saugojimo projektams dėl privačių verslo įmonių atsakomybės. Mes dažnai kalbame apie viešoje sektoriaus ir privataus sektoriaus partnerystę, tačiau kaip ta partnerystė turėtų atrodyti, turėtume mes patys pasiūlyti, rekomenduoti, uh, teikti paramą, neteikdami, kad vienas metodas arba kitas metodas yra geresnis už kitą, tiesiog reikia skatinti įvairia rūšių energijos šaltinių derinį, bet kita vertus Europa nėra ta teritorija, kurioje galima užsisklęsti tarsi už sienos ir nepastebėti, kas vyksta anapus sienos. Taigi reikia ieškoti ir geriausių sprendimų, juos skatinti ir remti ir galvoti ir apie tarp regioninį bendradarbiavimą. Negalima atsiskirti, užsisklęsti, nėra geresnių ar blogesnių sprendimų, yra metodai, kuriuos mes naudojamės. Dėkuoju už diskusijas atrodo, kad CCS arklys yra beveik nuvarytas iki galo. Sakoma, kad iki 15 metų bus įgyvendinti tam tikri bandomieji projektai, tačiau jie visiškai nepradėti įgyvendinti ir apskritai nėra jokios perspektyvos, kad CCS padės kaip nors atsisakyti uh, anglimi varomų e, jėgainių. Tais atvejais, kai nėra jokios alternatyvos, CCS iš tikrųjų yra prasminga. Jūsų pranešime yra kalbama ir apie e, vėjo jėgainių perspektyvas ir sakote, kad čia CO2 yra mažiau išmetamas. Tačiau kita vertus kilo už, už kilovatą vėjo jėgainių energijų, elektros pagaminimą turime sumokėti 4 centus. Atrodo, kad čia perspektyvos yra didžiulės. Kita vertus, reikėtų pagalvoti apie tai, ar anglies dioksidą tiesiog saugosime kažkur tai žemės gelmėse, galbūt reikėtų pagalvoti apie jo naudojimą. Kita vertus, pramonėje nėra jokių alternatyvų išskyrus CCS ir todėl reikėtų pagalvoti apie tai, kaip išsaugoti Europos plieno pramonę, cemento pramonę ir kaip kartu e, įdėkti CCS. Visų pirma, mes kalbame apie tai, kaip padidinti e, gamyklų veiksmingumą, o po to tiesiog nuspaudžiame ant stabdžių uh, E, svirtelės. Taigi reikia tinkamai taikyti nuostatas visoje Europoje. CCS surinkimo e, Įmonė yra įkurta mano šalyje, tačiau apskritai tas susirinkimas yra labiau e, parodom, parodomojo pobūdžio, o ne veiksmingas projektas. Reikėtų pirmą išryškinti, kas yra kaštų požiūrių pats veiksmingiausias siūlymas. Aš nežinau, ar CCS plačiumas naudoti būtų tinkamiausias variantas. Baigėme diskusijas, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, tuo labiau, kad buvo pateikta klausimų, o po to dar kartą suteiksiu žodį pranešėjui Kristeivis. Pirmiausia, komisija. Hello. Um. Uh, aš atstovauju energetikos generaliniam direktoratui Norėčiau padėkoti Krisui Dėvisui ir padėkoti už kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Mūsų direktoratas pradėjo viešasis konsultacijas šių metų pradžioje. Liepos antrą jos baigėsi, gavome daug atsakymų, išanalizavome juos ir ataskaita bus e, artimiausių metų paskelbta šiuo metu. Reikia, taip pat reikia pasakyti, kad konsultacijos uh, vyko tuo pat metu, kai dirbame dėl 2020 uh, e, klimato ir energetikos uh, sistemos ir uh, išvadas ir apibendrinsime kartu su tais darbais. Mes dirbame kartu su klimato kaitos generaliniu direktoratu ir kitais komisijos padaliniais. Ačiū. Tiesiog privetėte mus nusišypsoti. sorry, die Kommission, DG Klima. Klimato generalinio direktorato atstovė. Labas rytas, atstovauju minėtam direktoratui, dėkoju už galimybę lankytis jūsų diskusijoje. Aš visiškai pritariu, ką tik tai kolegės išsakytoms mintims. O aš norėčiau savo ruoštų pasakyti, kad mes labai vertiname tai, kas išdėsta pono Kriso Dėviso pranešime dėl saugojimo ir valstybių narių vaidmens saugojimo srityje, kalbam apie saugojimo prievolės, valstybės narės turi būti pagrindės veikėjos. Šioje srityje CCS direktyva leidžia valstybėms narėms, kaip kad sako Krisas Deivisas, užtikrinti, kad jos vaidins e, rimtą vaidmenį, užtikrinant e, saugojimą e, leidimų srityje, taip pat jos turi daug galių, reikėtų akcentuoti. Tiksliau mes pritarėme tam akcentui Kristo Deiviso pranešime dėl valstybių narių vaidmens. CCS taikymo srityje. Šis klausimas yra labai sudėtingas ir tai yra temą. E, kaip parodė viešos diskusijos, ji labai rūpė visuomeniai. Pranešime daug kalbama apie saugojimo prievalės ir, kaip sakiau, valstybės narės turėtų numatyti, kad jų teritorijose ir būtų šios technologijos taikomos. Taigi, CCS pritarimas visuomenėje, bent jau mano šalyje, yra tolygus nuliui. Jūs turėtumėte įsigilinti, kaip vyksta diskusijos ir kokio lygio pritarimas. Šiuo atveju aš konstatuoju nulinį, nulinį pritarimą visuomenėje. Aš dar kartą paprašiau žodžio po to, kai išklausiau komisijos atstovų pasisakymą. Pirmininkas teisingai pasakė, kad visuomenės pritarimas CCS ne tik mano šalyje yra tiesiog nedesnis negu nulinis. Atrodo, kad nėra jokių įgaliojimų, nėra jokios e, nuostatos nuveikti, ką nors šioje srityje, išskyrus mūsų gerbiamą kolegą, kuris imasi iniciatyvos, o kitose Europos šalyse tiesiog to sužavėjimo tiesiog nerasta. Pabandykite nuvykti į kurią nors valstybę ir pabandykite įrodyti, kad CCS yra naudingas projektas visiems. Tiesiog jūs būsite nušvilptas. Galima pateikti kiek nori pranešimų ir informacinės medžiagos, niekas nuo to nepasikeis. Iš tikrųjų, kai kurių pranešimų nereikėtų aptarinėti, tiesiog reikėtų atmesti tuos pranešimus ir aiškiai suformuluoti, E, ko mes norime. Aš nemanau, kad reikėtų čia aptarnėti tokius kvailus pranešimus, kurių niekas nesupranta išorėje. Nenorėčiau e, teikti, kas yra geresnė alternatyva - CCS ar kokia nors kita. Aš norėčiau tik komisijai priminti, kad mes esame politinis organas, o komisija yra administracinis organas. Ir politinė diskus, diskusija gali vykti su komisarais ir atsakingais vadovais. Aš nemanau, kad jūs turėtumėte politiškai vertinti tokių dalykų. Jūs galite politiškai vertinti, būdami parlamentarai, o ne kai delegu, kaip deleguoti komisijos direktorato atstovai. Štai. Chris, Chris Davis. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu dar kartą pabrėžti, kad tai yra įgyvendinimo ataskaita dėl programos, dėl kurios mes susitarėme jau būtų mielai išgirdyti, išgirti, išgirsti iš komisijos, kaip įsigyvendinama, nes komisija pasakė, kad nelabai e, reikalai klausosi gerai, tikimės išgirsti jų pasiūlymus greitai, jų argumentus taip pat. Aš savo pranešime pabrėžiau, kad valstybėms narims prioritetų valstybės narės turi būti prioritetas. Kai kurios valstybės narės nenori šitas įsijas. Mes taip suprantame. Išgirdome, kad kai kuriuose šalyse pirkimai yra labai žemi. Jungtinėje karalystėje, manau, na, trys partijos tiesiog palaiko tai netgi šimtų procentų. Ispanijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Lietuvoje, tam tikrą prasme Italijoje procesai vystosi, na, ir e, perkami leidimai, bet e, vystosi procesas. Na, negalima tiesiog priversti e, valstybių narių imti šitas esijas. O nacionalinė energetikos agentūra sakė, kad mums kainuotų 40 procentų daugiau uh, jeigu neiš, nepasinaudosime sesijas galimybėmis. Viktorija jau sakė, kad mes prarandame energiją naudodami sesijas. Taip, žinoma, todėl mums reikia įdėkti naujas technologijos rūšis, kad šitas nuostolis, na, kiek galima sumažėtų. Bet e, vis dėlto visą laiką girdime teiginius apie kainą iš Vokietijos kolegų girdėjau, na, man labai patinka jų politika, na, jie tiesiog labai daug leidžia, tiesiog stengdamės išnaudoti saulės energiją. Na, aš norėčiau išgirsti, kur slypi paslaptis jų sėkmės. Jie tiesiog vadovaujantį šalis, jis turėtų, jau senai turėjote subankrutuoti. Na, labai ačiū, jeigu galėsite man patarimas duoti. Uh, Na, dėl saugumo reikalų Niderlandai, e, Junktinė karalystė, taip pat ir e, Norvegija, žinoma, su savo šiaurės jūra. E, na, vėl dėl, aš galvoju, kad šiaurės jūras galėtų visus, išmetimus jau šimtą metų saugoti, taip mums sako geologai. Girdėjome tai konferencijoje praeitą savaitę. Na, manau, kad uh, kad na, kreipiamės į Europos parlamentą, kaip institucija, kurie gali patvirtinti. Na, galima tiesiog, žinoma, paimti iš žemės gelmių dujas. Ir šitas prūkstamas dujas galima tiesiog vamžiais nuvesti į žmonių namus, gyventojų namus. Ar galvojate, kad bus patvirtinti tokie dalykai dabar? 200 metų na, stengiamės procesą gyvendinti, mes dujas dabar turime beveik visuose namuose, žmonėms tai patinka. Žmonių supratimas apie riziką labai keistas. Na, kolegos, žinau, kad Niderlanduose buvo kilusi problema, nes vienoje vietovėje, kuri buvo labai netoli nuo na, požeminės saugyklos, E, žinoma, buvo didelis e, vietinių gyventojų pasipriešinimas. Nesvarbu, e, kad ten buvo saugoma inertinės dujos, tai yra anglis dvideginės. Na, mintis buvo, kad tiesiog reikėtų galbūt patalpinti olien. Bet vėlgi buvo didelis pasipriešinimas šitai minčiai kad e, tas neftinės dujos turėtų atsirasti ten, kur, nu, kaip nedegios dujos. Na, visa galim, galima rizika, sunkumai turėtų būti paaiškinti. Žinoma, tą problemą reikia kreipti dėmesį, jeigu valstybė nari uh, ketina taikyti sesijas, tai turėtų kreipti dėmesį ir į žmonėms keliančių, dalykus keliančių žmonėms susirūpinimą. Na, vėlgi, standartų reikalas. Tai yra. Ne, vėl yra, sakysime, kad, kad bendrovė, kuri turi laikytis tam tikrų standartų, a, bet tada tiesiog atsiranda galimybė, kad tiesiog nuo anglės reikės pereiti į dujas. Vienas būdas yra galbūt, na, tiesiog pasitaikė, e, pasinaudoti tuo pačiu modeliu, kurį taikėme automobiliams, e, išmetant lėdzeliginiai. E, tai vėlgi buvo taikoma įvairiom gamykloms, gaminančiams automobilius. Na, galima tiesiog į, į tai įterpti į visą bendrovės tą portfelį, į visą jų modelį. Uh, Taip, man atrodo, kad reikėtų tiesiog galbūt raginti, kad būtų ir anglės, ir, ir cemento pramonėje, ir plieno pramonėje įvesti tam tikri standartai. Na, savo pranešimu aš tiesiog norėjau dar paskatinti diskusijas ir tiesiog paskatinti, kad būtų priimti reikalingi dokumentai ir tai, kad iš tikrųjų galėtume bendradarbiauti, kad frakcijos galėtų bendradarbiauti, bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir kad galų galia pasiektume reikiamų rezultatų. Ačiū. Commission wishes to come in, Chairman, and I know there were komisija buvo paskatinta, žinoma, ir jinai prašo žodžių dar kartą. Um. Dėkoju. Dėl to, ką sakė e, ponas Deivisas dėl komisijos veiklos. 2007 metais matėme entuzijazmo paskatų, e, buvo siūlytos finansavimo priemonės dvi, bet dėl įvairių priežasčių ne visi projektai e, taip pozityviai buvo įgyvendinami, kaip kad būtume norėję. Ir reikia pasakyti, kad turime ko pasimokyti net ir iš tų projektų, kurie negyvendinti, kai kas yra dabar ant komisijos darbo stalo, mes dirbame toliau, kad pasiektume pažangos dėl galutinio investavimo sprendimo. Pagal NR 300 e, yra viena paraiška, kuris svarstoma. Tai nėra tai, ko norėjome 2007 metais, bet vis tiek kažkokia pradžia yra. Pagal horizontą 2020 yra e, prietaikų, aplikacijų srityje šios technologijos e, minimos, taigi yra galimybių dėl politinės ir viešosios paramos energetikos direktoratas pradėjo viešasias konsultacijas būtent tam, kad pamatytų, kad žmonės ir kiti uh, suinteresuoti asmenys galvoja apie CCS. Gavome tam tikrų atsakymų, juos analizuojame, o dabar e, tikrai esame e, etape, kai klausome, renkame nuomonės ir labai įdomu išklausyti pono Deiviso tam, kad galėtume pateikti pasiūlymų, kurie e, yra susijęs su tam tikra galėtų būti siejami su tam tikra pažanga Europos Sąjungoje. Aš norėčiau papildyti e, kolegės mintis, nepradėsiu dabar politinių kokiu nors pareiškimų daryti, nėra toks mūsų tikslas šiuo metu, mes tikrai vertiname galimybę dalyvauti šioje diskusijoje ir e, norime paaiškinti jums, kaip dabar ES gyvendinamos CCS technologijos, bent jau pateikti komisijos poziciją Tikiuosi, kad mes paaiškinome tą poziciją ir papildama kolegijos žodžius dėl e, CCS direktyvos. E, noriu kai ką pasakyti, ponas Deivisas apie tai klausė. 2011 metais birželį e, buvo perkelimo direktyvos terminas, tik labai nedaug valstybių narių pateikė ataskaitas apie dalinį ar visą direktyvos nuostatų perkelimą. Dabar oficialiai matome, kad situacija yra iš esmės pakitusi, pagerėjusi. Daugumoje valstybių narių, kurios remia, yra parama CCS, viena valstybė narė kol kas nėra informavusi mūsų apie perkelimo priemonės. Mes rengiame CCS direktyvos įgyvendinimo ataskaitą tarybai ir parlamentui. Pasižiūrėsime, kokia yra e, įgyvenimo būklė. Tai atsispindės mūsų ataskaitoje. Ačiū. Dėkuoju komisijai. Pakeitimams turite laiko iki spalio trečiosios dienos. Taigi, spalio trečiąją galite pateikti hier diskutieren. Und ich würde die Norėčiau komisijas paprašyti, atstovo prašyti, kad atsiųstų kitą kartą į diskusiją abiejų direktoratų direktorius, jūsų viršininkus atvykti į diskusiją, kai mes aptarinėsime mūsų pakeitimų uh, uh, siūlymus. 27. Lapkričio 27-28 balsuosime dėl pranešimų, o tikimės, kad sausio vasario mėnesį 14 metais plenarnėje sesijoje galėsime aptarnėti ir balsuoti dėl šio pranešimo. Kitas darbo atvarkės klausimas būtų aštuntasis, tai yra Vitorijo Prodi pranešimas dėl Europos plastiko atliekų aplinkoje strategijos. Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbi tema, kadangi plastiko atlikų naudojimas turi labai pražudinkų pasiekmių aplinkai. Tiesiog visame žemynė, vandenynuose yra išmesta milijonai tonų plastiko atliekų todėl reikėtų skubiai ieškoti sprendimo. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į pakuočių plastiko atliekas. Kol kas nėra kokių, norių, kokių nors konkrečių nuostatų reglamentuojančių plastiko pakuotės. Pakuotės ir pakuotės atliko sudaro 40 procentų visų plastiko atliekų, kurios patenka į aplinką. Todėl aš laikausi nuomonės, kad labai svarbu dabar pagalvoti apie direktyvos peržiūrą. ir reikėtų daryti skirtumą tarp rinkos specifinių nuostatų dėl ženklinimo ir tarp tų nuostatų, kurios reglamentuoja atliekų antrinį naudojimą ir perdirbimą. Kai kurie pramonės atstovai siūlė atkreipti dėmesį ir ekonominius aspektus. Naujoviškas plastikas kainuoja šiuo metu 1400 eurų už toną. O atliekos, jeigu apskritai e, tą plastiką galima vadinti atliekomis, dar e, sudaro 40 procentų to turinio, kuris yra pagamintas. Ir tai ta, ta atlika kainuoja maždaug 800-900 e, eurų už toną. Ir siekdami savo tikslų mes turėtume sukurti ta, tam tikro uždaro ciklo ekonomiką, žiedinę ekonomiką. Taigi labai svarbu, kad būtų užtikrintas tam tikras ciklas nuo pagaminimo iki savartino ir kad šiame cikle taip pat būtų užtikrinamas antrinis perdirbimas ir e, naudojimas. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad atliekos būtų atskirai renkamos, rūšiuojamos ir taip pat nukreipiamos į specializuotus savartynus. Ir tai reiškia, kad reikėtų tokias plastinės medžiagas tinkamai ženklinti, kad būtų galima e, e, veiksmingiau rūšiuoti, atskirti ir kuo geriau tai padarysime, tuo veiksmingiau galėsime plastiką surinkti ir pristatyti perdirbimui ir antrajam, e, antriniam naudojimui. Taigi, labai svarbu šitą plastiko perdirbimą padaryti e, tokia patrauklė verslo veikla. Kitas dalykas - nuobodų e, klausimas ir visuomenės informavimas apie susidarančias problemas. Labai svarbu, kad visuomenė išreikštų paramą siūlomiems projektams, tam reikia įgyvendinti informavimo kampanijas. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad bent jau itališkame dokumente e, konstatuojama dalyje antroje eilutėje yra įsivėlė klaida. Ten yra, yra kalbama apie ten kalbama apie 1,4 milijonus, iš tikrųjų reikia kalbėti apie 4 milijonus žmonių. Taip pat ir surinkdami stiklą mes užtikrinome tą žiedinę ekonomiką. Todėl manyčiau, kad ir čia galėtume pasinaudoti tuo stiklo surinkimo pavyzdžių. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms, kurie pateikė pasiūlymų. Manyčiau, kad tą problemą galime išspręsti, netgi privalome. Ačiū, ponia Prodė, Matijas Grodė galvo, kad jis grįž e, prieš jums baigiant pasisakyti, bet grįž, e, keli, jis to grįž, keli nori pasisakyti, ponia Antonesku pirmoji iš EPP. Dėkuoju, noriu padėkoti ponui Prodžiui už pranešimą. Tai yra geras darb, pagrindas darbui. Plastikas yra ištek, viena iš išteklių rušių ir mes turėtume geriau panaudoti jį. E, bet plastikas dėl savo savybių ilgai nesuyra. Tai yra pigi medžiaga, kuri naudojama įvairiems tikslams ir dėl to kyla problemų, kalbant apie atlikas. Mes turime užtikrinti, kad plastika atlikos nekenktų aplinkai ir mūsų sveikatai. Pranešėjas kalbėjo apie įvairius aspektus, aš norėčiau keletą dalykų pasakyti, tai vėliau e, atsispindės mano pakeitimuose keliuose. Pirmiausiai pasakysiu, kad trys pagrindiniai teisės aktai susijęs su atliekomis, kalbu apie atliekų direktyvą, e, elektros, elektroninės atliekas, pakuočių atliekas. Tos direktyvos nebuvo deramai gyvendintos ir uh, reikia mums sąžiningai vertinti dabartinę situaciją. Mes neturėtume pamiršti, kad 2012 metais e, anot komisijos ataskaitos aplinka yra e, viena iš keturių politikos sričių, kur kenčia nuo to, kad teisės aktai nėra deramai gyvendinami. Manau, kad geresnis atliekų direktyvų gyvenimas e, leis mus geriau tvarkytis ir su plastiko atliekomis. Turėtume nepamiršti, kad e, dėl plastiko atliekų valstybėse narėse padėtis yra labai skirtinga. Dėl ekonominės krizės daug investicijų, kurios reikalingos e, aplinkos atliekų tvarkymo infrastruktūrai sulėtėjo. Dėl to reikia privalomų tikslų, kurie e, mums padėtų mūsų tikslų pasiekti. Mes taip pat turėtume nepamiršti, kad kai kurios valstybės narės e, turėtų galimybę turėti pasinaudoti pereinamuoju laikotarpiu. tarpiu Mes turėtume galvoti, kaip tvarkyti su plastiku, užuot jį deginę ar saugoje, bet e, matome, kad atliekų e, tvarkymo direktyvos neįgyvendo nemažai e, šalių, 11 šalių, e, daugiau kaip 60 procentų atliekų yra saugomos. Reikia gerų e, rinkimo sistemų, kad sumažintume pavojus taip pat galvoti, kaip pozityvų ir ambicingą tikslą sumažinti atliekas iki 10 metų pasiekti. Tai reikia tam plėtoti perdirbimo infrastruktūrą, kitaip mes išvešime į kitas šalis plastiko atliekas. Komisija turėtų atsižvelgti į projektus skirtus finansuoti perdirbimo įrenginiams, o ne saugojimo įrenginiams tokiu būdu paskatintume mm, e, perdirbimo rinką. Taip pat reikia įvertinti potencialą šių atliekų. E, dėl saugojimo turėtume labai atidžiai vertinti visas priemonės, kad nepaskatintume deginimo uh, atliekų. Mes sąjungoje turime turėti infrastruktūrą, taip pat siekti nedubliuoti investicijų šioje srityje. Dėl plastiko produktų manau, kad turėtume vengti e, ne švaistimo Manau, kad tikslas, kuris nustatys iki 20 metų, manau, kad yra labai ambicingas jis. Turėtume taip pat leisti plėtotis e, ir įrančio plastiko pramoniai Bet mums reikia ir gerų, geros ženklimo sistemos, kad mes galėtume skirti tą e, biologiškai irstantį plastiką nuo kito plastiko. Reikia ir e, bandymų ES testavimo, kad aiškiai žinotume, kas yra kas, bet bet kuriuo atveju reikia detalės e, informacijos šiuo klausimu. Manau, kad net nuo dizaino etapo iki reikia jau atsižvelgti į perdirbimą, nes e, jeigu pirminėme etape būtų galvom apie tai, tada būtų lengviau ir perdirbti tokį plastiką. Dėkuoju. Dabar kolega Gebrandi. Ačiū pirmininkė, ačiū Viktorija už labai gerą pranešimo projektą. Man atrodo, kad jūs iš tikrųjų nustatėte pačias pagrindinės problemas ir numatėte tikslus. Aš sutinku su jumis, kad tai, kad labai nedaug perdirbima plastiko, na tiesiog tai gėda Europai, todėl kad labai lengva perdirbti plastiką, jeigu visas procesas organizuojamas teisingai. Aš apsilankiau kai kuriuose perdirbimo įmonėse Rotterdame praeitais metais ir keturis iš penkių kategorijų buvo pigesnės, buvo pigesnės negu pirminė žaliava. Taigi perdirbimas iš tikrųjų yra labai skatintinas procesas. Na, man įdomu, kodėl šito pavyzdžio neseka kitos valstybės narės. Žinoma, pagrindinė problema <clears throat> yra tai, kad galiausiai plastikas ištirpsta vandenyje ir jūrose, vandeninuose mes turime nors ir nedidelę labai dalelytę, bet vis dėlto yra jo ir tai kenkia jūrų gyvūnyjai ir jau mes nebegalime, vandens mes nebegalime išvalyti ir todėl reikia į tai atkreipti dėmesį, ką reikėtų daryti. <clears throat> Reikėtų stengtis, kad neatsirastų naujo plastiko jūroje, kuris ištirptų ten. A, taip, reikia taip pat prisiminti ir tai, kad yra jūros gyvūnų, kurie tiesiog pravyja a, plastiką. Pasižiūrėkite Google, a, tiesiog baisu. Kokios? Na, norėčiau taip pat akcentuoti, a, kai ką paklausiu komisijos kada mes iš tikrųjų pradėsime rimtai kalbėti apie plastikinių maišelių problemą. Tiesiog reikėtų uždrausti laisvai dalinti plastikinius maišelius kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra padaryta ir rezultatai puikus. Ir mes ne, ne tik, aš turiu galvoje, Europos Sąjungą atsiliekame nuo kai kurių šalių, bet kyla pavojus tom šalim, kurios taiko šitą priemonę, tai yra nedalina e, veltui maišelių, kad jos gali atšaukti e, šitokį savo. Airijoje 90 procentų mažiau suvartojama maišelių. Kinijoje dviem trečdaliais mažiau po to, kai jie uždraudė veltui dalinti maišelius. Vašingtono regione daugiau sumažėjo 22 milijonų, nuo 22 milijonų iki 3 milijonų. Taigi matote, kokie stulbinantis rezultatai. Todėl aš visiškai nesuprantu, kodėl Europos komisija taip ilgai dėlse pateikti sprendimą nes man atrodo, kad uždrausti e, plastikinius maišelius e, tiesiog yra būtina, kad yra tiek daug alternatyvų. Na, e, Na, jau keletą metų aš organizuoju įvairius seminarus šiuo klausimu ir mano pagrindinis klausimas komisijai, kur pasiūlymas, kuriame būtų sprendžiama plastikinių maišelių problema žaliųjų vardu Margarete ja, uh, tak, Auken. Øh, øh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau e, pritarti ponui Gerbrandi. Būtina kažką daryti dėl tų plastiko maišelių Kaip galime paaiškinti, kad mūsų ES sistemoje nėra gero sprendimo? Nelengva paaiškinti rinkėjams, e, ypač prieš rinkimus. Egzistuoja legitimumo problema. Turėtume palengvinti piliečiams suprasti, kodėl jie turi palaikyti Europos Sąjungą. Ir iškart turėtume išspręsti šią problemą. Dėkoju ponui Prodžiui už labai gerą pranešimą. Plastikas yra svarbus, mes kasdien susitarėme su juo vargu, ar galėtume išgyventi visiškai be plastiko. Tačiau, kai buvo daug kartų pasakyta, kad labai e, keista, e, kad ši medžiaga, kurią mes e, galėtume panaudoti vėl, yra paprasčiausiai išmetama. Reikėtų uh, kažką daryti, kad atliekų kiekis mažėtų, kai kas savo, kad tai yra pernelyg ambicinga atsisakyti 75 procentų atliekų iki 20 metų, bet galime numatyti tam tikrų gana paprastų priemonių, kurios leistų mums išspręsti e, šią problemą. Aš esu Danė ir mano šalyje mes viską deginame. Tai leidžia mums susitikrinti energetiką, ši, energiją, šildymą. Iš tikrųjų, daugybę dalykų galima padaryti, naudojant mm, plastiką deginimui, atlikas deginimui. Ir tai yra būtų kvaila švaistyti paprasčiausiai šį išteklių. Taip pat reikia galvoti, kaip perdirbti plastiką, užuot viską sudeginus. Reikėtų taip pat galvoti, kad mes galėtume ir kažką kito naudoti vietoj plastiko. Norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad yra ir tam tikrų toksiškų e, elementų plastike. Kai bandome e, atsikratyti plastikų, reikia nepamiršti to toksiškumo. Ir reikėtų taip pat užtikrinti galimybę nustatyti grėsmės, kurios egzistuoja aplinkoje ir taip pat leisti mums geriau panaudoti išteklius. E, galima uh, sakyti, kad e, bioelementai gali išspręsti tam tikras problemas, bet taip pat pagalvokime apie pakartotinį naudojimą. Negalima visko paprasčiausiai išmesti ir taip teršti gamtos. Mm, kaip, uh, pavyzdžiui, surinkti viską, kas dabar yra išmesta į jūrą. Uh, matome, kiek e, yra, kit, kiti produktai taip pat yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kiek yra dantų pastos e, tutelėje plastiko, kosmetikos produktuose. E, jeigu jūs pasižiūrėtumėte į savo dantų pastą, tai suprasite, kad ir ten yra plastiko, taigi reikia kažką daryti. Thank you, Chairman. Um, again, I apologize. Ačiū, pirmininkė. Gaila, kad nėra pranešėjas ir aš kalbu jos vardu. E, taip, džiaugiuosi, kad pranešėmi buvo atlikus surinkimo, ypač plastikos surinkimo klausimas, e, bet negalima apie plastiką kalbėti atskirai nuo kitų e, produktų. Na, tiesiog, kada kalbame ypač kada apie savartynus, apie deginimą įvairių atliekų Žinoma, reikia na, suprasti, kad e, pranešime visą tai atsižvelgiame ir mes sveikiname tai. Taip, e, dėl tam tikrų apribojimų, kaip galim, dėl importo, teisėto eksporto, visą tai susijęs su ekonomintis klausimais. Na, reikėtų kovoti kovoti e, su e, išmetamu plastiku, e, į kurį žiūrima kaip į šlamštą kažkokias šiukšlės, o ne kaip į išteklius. Taip, reikia tam tikro nuoseklumo, kada mes kalbame apie bioplastiką, bioplastiko technologiją. Kiekvienais metais mes apie tai kalbame ir tai iš tikrųjų labai greit besivystantis rytis ir matome, kad ir tarp iš tikrųjų vartotojų yra tam tikras nesupratimas, ką galima perdirbti, kas turėtų būti perdirbta. Na, pavyzdžiui, žmonės galvoja, kad plastiko maišelius pirkdami ar gaudami tiki, kad jie yra nesuyrantis maišeliai ir kad nedaro iš tikrųjų didelis, didelį nustelio gamtai. Uh, bet vis dėlto jeigu jie suyra į atskiras mikrodaleles, tai vis dėlto jie teršia aplinką. Tai man atrodo, kad šitoje srityje reikia, šitai sričiai didesnį dėmesį. Na, paneros, bet nenorėčiau padėkoti už pranešimą ir tiesiog lauksiu tolesnio bendradarbiavimo šiais klausimais. Dėkoju. Baigiame pranešėjų pasisakymus. Karlheinz Frolands, kiti kolegos prašo žodžio, paminėsiu juos. Kolegin Susa, Lipčeva, Klaas, Okuni und Jutta Haug. Habe ich jemanden vergessen? Ar nieko nepamiršau? Atrodo ne. Tuomet siūlau apsiriboti vieną minutę. Karl Heinz Florence. Vienutinė nedaug. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jų jaunatvišką entuzijazmą, už tikslų suformulavimą, kurie tiesiog uh, mus šiek tiek gazdina. Prieš keletą mėnesių mes diskutavome apie išteklius. Tiesiog uh, kalbėjome, kad privalome, privalome, privalome, o dabar štai jau dabar galime kažką padaryti. Mano ilgametė kolegė kažkada sakė, kad mes visiškai tą politišką formulavome hierarchinę tvarką klaidingai. Juta, tu buvai teisi. Netgi ir mano šalyje, kur daug yra e, perdirbinėjama, vis dėlto dažnai yra tik tai surenkama atskirai, rūšiuojama, o po to bendrai suvežama į deginimo įmonę. Tai yra tikrai ne pats geriausias sprendimas. Mes turėtume vis dėlto suformuluoti mūsų nuomonę šiuo klausimu. Ir kita vertus, reikėtų didinti visuomenėje samoningumą, įdėkti, kad tai nėra tik tai svajonės, o kad būtina taupyti, perdirbti, ieškoti inovacijų. Inovacijų šioje srityje tikrai trūksta. Jeigu viskas, kas yra neva perdirbama Vokietijoje nusinčiama į deginimo e, įrangą gamyklas, tai apskritai mes nieko nepasieksime. Nes jeigu viskas, kas yra surušiuota ir atskirta, yra sudeginima, tai nėra pats tinkamiausias sprendimas. Siūlymas arba pageidavimas uždrausti tam tikrą plastiko rūšį Manyčiau, kad tai nėra tinkamiausias sprendimas, reikia ieškoti kitokių kelių. Kadangi negalima tam tikrus e, plastiko rūšių stigmatizuoti. To nereikia daryti nei Vokietijoje, nei Bruselėje. Tikimės, kad ne tik tai jūs Berlyne ar Bruselėje tiesiog iškreita problema, aš manau, kad tai rūpi visiems iš tikrųjų prieš Europos parlamento rinkimus atliekų problema iš tikrųjų iškils vėl ir vėl, kadangi ji ir labai svarbi gyventojams. Vienas dalykas, plastikas yra labai e, e, paprastas naudoti būtyje, tačiau kita vertus atliek kad dažniausiai patenka į jūras ir vandenynus. Vitorijo Prodi pateikė uh, pakankamai pagrįstų pasiūlymų. Iš tikrųjų, plastiką reikėtų surinkti ir perdirbti, galbūt nustatyti netgi tam tikrą kainą, o kai kaina bus konkreti, tuomet išauks ir vertė ir tos vertės nebus atsisakoma išmetant gaminį. Kitas dalykas tai nuodingos medžiagos plastike, kurių kiekį reikėtų mažinti ir siekti, kad į rinką nepatektų tokių gaminių. Žinoma, perdirbimo tikslus reikia ir toliau formuluoti. Plastikui kol kas yra nusitęs 75 procentų tikslas, tačiau kita vertus yra valstybių ir savivaldybių, kurios viršyje šitą tikslą. Kalbėdamas apie savivaldybės, teisingai pranešėjas pastebėjo, kad vietos lygmenių galima labai daug ko pasiekti, gyvenant tinka, tinkamą vietos savivaldos politiką. Ne tik tai kontroliuojant e, eksportą, nes iš tikrųjų negalima problemų permesti į kitus e, žemynus, reikia patiems galvoti apie išteklių veiksmingumą. Jis yra vienas iš skirtinių strategijos 2020 akmenų. Nächstes spricht der Kollege Bonanini. Bitte. Grazie, Presidente. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką sako ponas Prodis savo projekte, bet e, norėčiau e, pakoreguoti, pasiūlyti pakoreguoti terminą. E, penktoje pastaipoje kalbame apie 20-uosius metus, bet reikėtų jį nukelti. Šį plastikas, visi supranta, yra pavojingas visiems visose teritorijose e, ir reikia, kad skirtingos valstybės narės regionai e, ypač kur ekosistemos e, e, pažeidžiamos labiau galėtų apsaugoti jas nuo plastiko teršalų. Matome dabar, kiek išmetama plastiko butelių. Reikia reaguoti, kad apsaugotume aplinką ir tai būtų geras pavyzdys, rodant, kaip galima valdyti tuos e, dalykus norėčiau pasiūlyti keletą, įdėkti keletą sparčių iniciatyvų visose valstybėse narėse. Tai susiję būtų su transportu, su PVC e, naudojimu, e, gėrimų konteineriai. Pavyzdžiui, ilgai išbūna aukštose temperatūrose, dėl to kyla grėsmių sveikatai. Tai galbūt būtų galima įgyventinti kokį nors e, bandomąjį projektą, kuris leistų mums stebėti situaciją. E, turime stebėsenos centrą, galėtume kaupti patirtį prieš e, pradėdami galvoti apie tai, kas bus po dešimtųjų metų dabar susa. tai, kad pasiekmes yra labai rimtos šios strategijos e, yra labai gerai ir aš dėkoju ponui Prodžiui už jo pasiūlymus. Mes turėtume informuoti visuomenę. Galvoju e, pirmiausia apie naudojimą. Pirmiausia, nau, jauni žmonės turėtų uh, būt, galvoti apie savo visuomenę ateityje. Jie yra žmonės, nuo kurių e, samoningumo viskas priklausys. Sutinku su tuo, kad e, reikia peržiūrėti direktyvą, turime ją, bet ji nėra vienodai gyventinama visose valstybėse narėse, iš dalies taip yra dėl skirtingos ekonominės padėties. E, plastiko atliekos labai didelė problema, ypač, o dėl plastiko butelių perdirbimo padėtis galbūt geresnė kai kas turėtų būti uždrausta, o visuomenė reikėtų labiau šviesti dėl atliekų rušiavimo, nes ten glūdi didžiausios problemos. E, atliekos neturėtų atsidurti savartynuose, mes turėtume galvoti apie visą naudojimo ciklą, vartojimo ciklą ir perdirbimą. E, E, kalbėjote jūs savo pranešime apie atliegas, kurios atsiduria vandenyje. E, aš atstovauju Kroatijai, e, šalis šį yra prie Adrijos jūros. Mes matome, kiek maišelių, kiek plastiko plaukioje jūroje. ES siena, mūsų yra iš, e, išorinė siena prie mūsų šalies, jos ilgis tūkstantis kilometrų, bet reikia žiūrėti, kas vyksta trečiosiuose šalyse. Jūrininkystės konvencijos nepakanka ir ji beje nėra deramai įgyvendinama. Mes turėtume stebėti, kaip skirtingi uostai tvarkosi su atliekomis. Dabar žodis Liupčiavai prašau laikytis vienos minutės trukmės. Dar turėtume suteikti žodį, žodį, žodį kitiems kolegoms, o be to ir pranešėjui. Благодаря, господин председател. Категорично подкрепям предложението. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu pranešėjo siūlymams, pritariu pranešimo esmei Manau, kad jisai bus naudingas diskusijai skatinti. Skaičiai, kurie yra pateikiami, kelia tikrai didžiulį nerimą. Atrodo, kad išryškėja dvi prieštaringos tendencijos. Daugėja atliekų, plastiko atliekų Kita vertus, plastikas tampa vis patrauklesnis, įvairesnis ir vis labiau naudojamas būtyje. Ir tai reiškia, kad atliekų, plastiko atliekų apimtis didės ir ateityje. Todėl dabar reikia imtis iniciatyvos siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kad būtų e, gaminamos ir pakuotės, kad būtų galima numatyti ir vienkartinių pakuočių galimybę ir jų perdirbimą. Kitas dalykas yra plastiko gaminių sudėtis. Reikia ją įsigilinti, sprendžiant bendrąją atliekų didėjimo problemą. Dėkuoju. Plastikas tikrai nėra tik tai blogas dalykas, komisija savo žaliojo knygoje apie tai kalba Ji sako, kad e, plastiko gaminių naudojimas parodo ir didesnę e, gerovę, gyvenimo kokybę. Vienas dalykas yra, reikia siekti vengti plastiko atliekų, tam padėtų tiesiog mokesčio nustatymas Kitas dalykas, nebūtinai reikia pirkti iš karto naują dalyką, galbūt e, e, antrinis pakartotinas naudojimas galėtų būti viena iš išeičių. Kit, kitas siūlymas e, mm, biologiški kos pakuotės. Čia reikėtų pateikti pakankamos informacijos, ar jie visą laiką uh, yra priimtina, taip pat e, rinkti ir užkasti į žemę plastiką tikrai yra neleistinas dalykas. Dėkui pirmininkė, norėčiau pasidžiaugti pono pradžio kokybiškų darbų. Taip labai svarbu, kad mes turėtume strategiją Europoje, teisėkuros sistemą reikia turėti susijusią su atliekomis. Taip pat mes turėtume pagalvoti apie tai, e, kai pradedame jau galvoti e, apie produktą, apie jo diz, dizainą, kaip, e, ką darysime su juo. Ir ES lygmenių mes turime sustiprinti teisinės nuostatas dėl skirtumo tarp, pavyzdžiui, irstančio plastiko ir e, kitų plastiko rūšių, kuriuos, e, pavyzdžiui, galima deginti. Kolegė e, Siusa kalbėjo apie tai, kad labai svarbu pakalbėti, apie, pamastyti apie tuos aspektus, pirmiausia, kiek tai susiję su ištekliais ir taip pat labai svarbus dalykas yra atliekos jūroje. Pasižiūrėkime, iš kur atsiranda tos atliekos. Uh, Aš e, Maroke e, kurį laiką buvau ir mačiau, kaip ten katastrofiškai yra elgiamasi su plastiko atliekomis, taigi turėtume ir tuo aspekto nepamiršti. Juta Haug. Dank. Dėkuoju. Vitorijo negirsiu dėl jo pranešimo, jis pats puikiai žino, kad parašė puikiai. Ir žinoma, tai, ką mes čia aptarėme, nėra svajonės, sapnai, tai yra tikrovė. Žinoma, reikia drausti e, e, plastiko atliekų išvežimą į savartynus, tačiau kita vertus nereikia pamiršti tik tai e, tos energetinės vertės, kita vertus taip pat nereikėtų teikti pasiūlymų, kurie verstų plastiką naudoti netinkamai dėl galimos kainos už plastikos pakuotės. Žinoma, būtų galima pagalvoti apie tokią kainą. Ir žinoma, mes pasisakome už tai, kad būtų perdirbama kuo daugiau, kad tikslai būtų kuo aukštesni, tačiau kita vertus reikalinga e, e, rinka siekiant parduoti tuos uh, perdirbtus plastiko gaminius. Kita vertus, reikia pagalvoti apie plastiko gaminių dizainą. Jau reikėtų projektuojant gaminius pagalvoti, kaip jie galės būti e, perdirbami. Ir galbūt tuos perdirbimo kaštus reikėtų įtraukti į gaminio uh, kainą. E, jau senųjų prietaisų direktyvoje nepavyko to įdėkti, bet galbūt dabar tai pavyktų padaryti. Dėkuoju, kad laikytės vienos minutės trukmės. Dabar norėčiau suteikti komisijos, žodį komisijos atstoviai. Atstovui. Uh, Manau, kad irgi vieną minutę labai trumpai kalbėsiu. Uh, Na, aš labai džiaugiuosi matydamas tokias gyvas diskusijas, a, tema, kuri kelia daug iš tikrųjų e, nuomonių parlamente ir visur. E, žaliųjų knyga jau buvo išleista, mes jau konsultavome su regionų komitetu, turime jie nuomonę, jis jį taip pat nuomonę turime. E, visuomenė labai susidomėjusi, valstybė narių ministrai rodo tai. A, Mes turime apie 276 na, tokius atsakymus. Beveik baigėme šitą procesą. Rytoj turėsime galimybę seminare, kuris yra organizuojamas Prodėje Europos parlamente, suteikti, pateikti tokią apžvalgą rezultatų Dabar negaliu šitas apžvalgos pateikti jums, bet galiu tik pasakyti, kad visi klausimai, dėl kurių kyla ginčiai, yra nušviesti žalioje knygoje, jie yra gerai suprantami, juos e, remia e, dauguma e, pram, suinteresuotų šalių pramonės srityje. Ir žinoma, kai mes matome tokį pasiryžimą paremti žalę knygą, Ne taip, komisija ėmėsi na, tokio iš tikrųjų drąsaus uh, projekto ir uh, e, mums reikia būti drąsiem ir reikia toliau imtis veiksmų. Ačiū.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 E, drėgmėm yra ir kita plastiko rūšės, oksų ir, ir įrus maišeliai. Jas reikia sunaikinti. tiesiog lieka e, tos atskiros molekulės, e, atskiros mažiausios dalelės, e, nepakitusios ir jie yra labai pavojingi. Tos mažos, mažytė kiekiai gali tiesiog mm, atsidurti, sakysime, jūroje ir kur jos gali prati mm, žuvis, kiti gyvūnai mano nuomonė, turėtų būti įmanoma. Ir toliau laikytis šito šūkio, kad daugiau išteklių, mažiau nereikalingų dalykų, išmetamų dalykų. Man atrodo, jeigu e, procesas vyks tinkama linkme, pamatysime daug privalumų. Taip pat reikia nuoseklumo. Kai kalbame apie atliekas kaip tam tikrus išteklius ir, žinoma, negalima pamiršti viso šito proceso kainos. Taip pat norėčiau priminti, kad kalbant apie laiką, kurias reikalingas, na, pavyzdžiui, Junktinės karalystės vyriausybė. Na, pateikia kiek ne didžiulius, didžiulius e, kiekius, apie didžiulius skaičius, e, na, galime įsivaizduoti. pasieksime 80 procentų, kaip mūsų galutinį e, tikslą, iki 2020 metų. Na, jeigu kalbame jau apie detalės, na, tikiuosi, kad su jūsų pagalba, kad mes iš tikrųjų sugebėsime pataisyti šitą dokumentą taip, kaip reikia. Tikuoju Viktorijo Prodi visiems, kas pasisakė diskusijose, tikuoju komisijos atstovams. Iš tikrųjų, tenka pripažinti, kad galbūt atliekų hierarchiją nustatant buvo padaryta klaidų, kadangi mūsų pajūrėse susikaupė kalnai plastikinių atliekų. Aš taip pat gyvenu prie jūros ir galiu tuo įsitikinti. Taigi problemą reikia spręsti ir atrodo, kad pasukome tinkamu keliu. Tink, pasukome tinkamu keliu. 25-26 rugsėjo mes aptarnėjome, o pakeitimus galite teikti iki spalio 4, 5, 6 bus balsuojama, o paskui jau gruodžio mėnesį galbūt pateikiama į plenarnę sesiją. Ateityje nepalengvinsime vertėjams gyvenimo, jeigu jūs ir toliau nuskaitysime neįmanomų tempų savo paruoštus tekstus. Gal jūs galite parengę savo tekstus, tiesiog jų nenuskaitinėti, o laisvai kalbėti. Jeigu jūs norite jos nuskatinėti, geriau paduokite iš karto įtrauksime protokolą. Kitas darbo tvarkės klausimas, šeštasis, kurį mes perkeliame į pabaigą. Čia vėlgi diskusuosim dėl nepritarimo pagal darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnio antrąją dalį dėl gyvūninės kilmės produktų skirtų žmonėms oficialios kontrolės uh, dėl konkrečiai dėl jautienos gaminių. Linda McKevin pristatys šią problemą. Norėčiau paaiškinti, kodėl mums kelia rūpesti šitą kometologijos priemonę. Kas čia yra siūlyma, kad skerdyklose mes tiesiog atsitraukėme nuo tos sistemos, kada inspektoriai gali, na, tiesiog patikrinti skerdiną. Na, ir kada gali tiesiog limfos mazgus patikrinti. Ir komisija dabar siūlo, kad mes atsitrauktume nuo šitos praktikos, kad, žodžiu, abscesus negalėtų sekti. Čia mes kalbame apie tiesiog gyvūnų sveikatą skerdyklose. Jie sako, kad e, kai inspektoriai paliečia e, šitas kerdenas, pavyzdžiui, ir jeigu apsesis e, kažkokius tai pūlinius paliečia, pavyzdžiui, tai tiesiog jie infekciją išplatina. Na, yra atlikta studija, kuri rodo, kad geriausias būdas sustabdyti infekciją yra nukirsti gyvūno galvą prieš toliau apdorojant skerdeną nesako taip, kad, e, kad e, kitos operacijos e, taip pat prisiliečia, taip pat gali skleisti infekciją. Yra kiti darbuotojai, kurie turi tiesioginį ryšį su skerdinomis. Taigi, kad turėtų būti kalbama tik tai apie tą vizualinę apžiūrą, bet nekalbama apie visą paketą priemonių tai gana skeptiškai nusiteikusi, kodėl jie dabar tai siūlo. Aš skeptiškai nusiteikęs ir dėl to, e, tos, e, kodėl 17 Liepos yra pateikta šita priemonė ir kad tik tai iki rugsėjo mėnesio buvo suteiktas laikas prieštarauti. E, na ir sakysime, kad tas prieštaravimai tik tai po to porą dienų praėjus po mūsų ilgosios pertraukos. Na, e, vėlgi tai susijęs su visa e, mėsos tikrinimo, mėsos inspekcijos problema. Kodėl mes turėtume į tai žiūrėti e, šitaip skupos tvarka? Mes turime suprasti, kad keulių galvos patenka į maisto grandinę jeigu, na, keulės skerdžiamos ir jas netikrina, ar iš tikrųjų ne, ne, jis nėra kokios infekcijos nešėjos. Kas tie? Tai jeigu netikrina, kad e, nėra pulinių ar nėra e, kokių kitų nenormalių dalykų, tai visą tai patenka į maisto grandinę. Na, pavyzdžiui, su visais e, šitais nukreipimais, pavyzdžiui, su visomis problemomis, mėsa yra sumalama ir patenka į mūsų, e, nesakysime, dešres, e, dešreles. Taigi, taip pat man visiškai neaišku laiko šitie dalykai E, jeigu apskritai e, tie dalykai svarbus yra peržiūrint e, direktyvą, tai kodėl, kodėl yra, mes imamės to dabar. 2006 metais mes susitarėme čia parlamente apie tai, kaip turėtų būti atliekama na, mėsos, na, dėl mėsos procedūros. Na, prisimenate šitą skandalą dėl arklienos. Dabar Pavyzdžiui, e, keulių galvas dabar netikrinamas taip kaip prieš 2006 metus. E, bent jau mano šalyje tik tai kas šešis mėnesius yra tokie patikrinimai atliekami. Na, pavyzdžiui, yra skirtumas tarp skerdyklos ir paskui mėsos apdarojimo, ten išpjaustimo šitų skyrių. A, tai vėlgi a, e, reikia pasižiūrėti, kaip a, visą tai vyksta, kaip, tai jeigu tie patys žmonės, kurie a, tiesiog 2006 metais prastumė šitą reformą, būtų norėję iš žodžiu, tokių rezultatų, tai nežinau kaip su mėsos šito tikrinimu. Tai tie patys žmonės, vėl grįžt, e, vėl žodžiu atsisako šito nepriklausomo mėsos e, tikrinimo ir vis daugiau dėmesio skiria na, savireguliacijai, savitikrinimui ir maisto gamybos pramonėje. Taigi mes šiandien prieštaraujame uh, Reikėtų tiesiog ramiai į tai pasižiūrėti ir žiūrėti į šitą klausimą tiesiog viso misos tikrinimo konteksto prasme. Kitaip, man atrodo, kad visuomenė nesutiks su šituo Europos veterinarių federacija ir taip pat vartotojų organizacija, lygiai taip pat gyvūnų sveikatos organizacijos. Man atrodo, tiesiog reikalautų nepriklausomo tikrinimo skerdyklose. Uh, Ir, žinoma, taip pat turėtų būti čia susijęs su galimomis problemomis jau ūkiuose prieš gyvūnam patenkantis skerdyklas. Tikoju, turime turėti omenyje, kiek liko laiko. Džilavins. Ačiū, pirmininkė. Mes kalbėjome su daug suinteresuotų asmenų ir aš matau, kiek atsiliepimų į mano e, klausimus buvo, tai aišku, kad šis klausimas yra aktualus ir matome daug e, medžiagos, e, kuri rodo, kad tas dalykas yra susijęs su maisto kokybė. Matome dabar, kad EPSOS rekomendacijos neįgyventinamos ir turime prisiminti tai ir Taip pat nepamirškime, kad kai kalbame apie skerdyklų dydį, kad jis yra e, skirtingas, aš bendrau su trijų didelių skerdyklų atstovais, bet yra ir mažų skerdyklų. Matome, kad yra inspektuojama tikrinama daugybė šimtai gyvulių vizualinė e, mažos apimties skerdyklose, vizualinė inspekcija gali pasiteisinti, bet didelėse ne. E, E, vizualinė inspekcija yra labai svarbus elementas užtikrinant standartus kontrolę ir turime tą apginti, tačiau, apginti, tačiau man e, neaišku, ar tik tai vizualinė inspekcija gali sumažinti uh, užkrato tikimybės ir ar nebus taip, kad kai kas nebus pastebėta stebėta. Junknės karalystės maisto standarto agentūra sako, kad yra tradiciniai metodai kur kas patikimesni, nors mm, statistiškai tarsi sakoma, kad skirtumas nebus didelis, tačiau man tai nėra aišku kelia susirūpinimą pūliniai, kokybės dalykai. Mes tikrai nenorime, kad tai pakliūtų į maisto grandinę. Dėl visų šių priežasčių aš pritariu pasipriešinimui, nepritarimui Ir mes turime iš esmės aptarti tai, kas yra labai svarbu vartotojams, maisto gamintojams, reikėtų e, įrašyti tinkamas nuostatas į e, oficialios kontrolės teisės aktus, reikia ieškoti atsakymų į visus klausimus, turime gauti visus patikinimus ir aš siūlau kolegų pritarti pasiūlymui atmesti komisijos pasiūlymą. Ačiū. E, Dagmar Rotprantinai paprastai ne, nekalba trumpai, bet bandysiu, nes Belinda ir kita kolegė jau beveik viską pasakė. Aš tikrųjų nesuprantu, kas čia vyksta. Turiu pasakyti, kad mane nuvylė ir procedūra. Nemanau, kad nei Bernard, nei Kun ne vienas iš jūsų nebandote apgauti parlamento tyčia bet žinote, kaip buvo viskas su Birželio Liepos sesijomis ir žinote, kiek laiko yra atmetimui. Dabar mes jau beveik nebeturime e, rugsėjais jau dabar ir būkime atviri ir sąžiningi. Bet aš paprastai iš tikrųjų pasitikiu jumis. Aš e, pasitikiu pasitikiu kūnu šimtų procentų ir dabar esu labai nustebusi dėl to, kad jūs pateikėte dabar kažką, kas susilpnina e, maisto grandinės saugumą. Jeigu sakote mums, kad negalima liesti gyvūnų, kad jie gali turėti užkritą, ar jūs sakote, kad jie yra užkrėsti jau? Bet kas tada atsitinka su tais gyvūnais ir gyvuliais, jie pakliūva į maisto grandinę, kas atsitinka, kai veterinarijos gydytojas ar kitas e, žmogus e, palies ar nepalies tuos gyvulius. Kitas klausimas yra pinigai, kiek laiko turi veterinarijos specialistas skadykloje apžiūrėti gyvulį vieną minutę, 45 sekundės, 2 sekundės. Uh, tai kainuoja e, pinigus ir veterinarijos specialistas ima mokestį. Mes žinome, koks spaudimas dabar jūsų, e, jų kokį spaudimą patirėte iš valstybių narių. Aš suprantu tą spaudimą ir dar e, vienas dalykas dėl turinio. Kodėl kaip restorane, kaip meniu jūs pasirinkote vieną priemonę, bet ne kitą? EFSA rekomenduoja nupjauti, nukirsti galvą kodėl jūs nepasirinkate to, nes galva ir stuburas yra tos dalys, kur dažniausiai glūdi užkratas. Kodėl jūs nepasirinkote tos priemonės ir kodėl laukėte kito teisės akto? Dabar jau yra rengiamas teisės aktas dėl um, inspekcijų. Kolega Šnelhart, kiti uh, gali tai jums paaiškinti apie mėsos e, inspekcijas, e, maisto higieną. Uh, jie pasius sužinoja, kad e, dar nepabaigtas renkti vienas e, teisės aktas, o dabar jūs per komitologijos procedūrą siekiate patvirtinti kitą teisės aktą ir e, tai sukurs precedentą. Aš nemanau, kad mes turėtume jums leisti eiti per komitologiją jokių būdų. Minutė. Dėkuoju už tai, kad laikėtės vienos minutės trukmės. Jeigu visi taip kalbės, tai ko gero baigsime diskusijas apie trečią valandą prieš balsuodami. Satuhasi. Labai ačiū. Na, jau tik buvo išreikšta vienas iš mano nuomonės dalykų. Na, nežinau, ar galima į kometologiją pasiūsti, kada pagrindiniai dalykai neįspręsti. Paprasčiausiai aš bijau, kad jeigu šitas pasiūlymas būtų priimtas, komitologijos priemonė. Tai kiltų daug skandalų susijusių su maisto produktais. Man nemanau, kad mums to reikia. Išgirdau tai, kad negalima liesti gyvulių, kad neplatintume infekcijos užkrato. A, Bet e, šiaip ar taip, e, šiais metais e, standarto agentūra Junktinėje karalystėje na, palygino tą tradicinį metodą su vizualiniu metodu ir buvo pastebėta, kad kad tai, kad neliečiamas gyvūnas nesustabdo iš tikrųjų uh, užkrato plitimo, bet uh, 3 procentais uh, padidėja e, galimas užkratas skerdenuose, kuris nėra pastebėtas. Bijau, kad jungtinėje karalystėje sistema ne pati blogiausia, palyginus kitomis valstybėmis narėmis, taigi lengvai įsivaizduoti, kad uh, e, skaldyklos nori kuo greičiau gyvendinti šį procesą, sumažinti kaštus, bet mums reikia galvoti apie vartotojų sveikatą ir jų pasitikėjimą maisto grandinę. Ačiū. Keturiams sekundėms balstart. Tik tai 30 sekundžių kalbėsiu. Esminis klausimas komisijai, kodėl jūs siūlote komitologijos uh, procedūrą, kai dabartinių patikrų procedūros tarsi yra jau nustatytos, kam yra atveriamos tos uh, uh, užpakalinės komitologijos durelės. Kiti kalbėtojai, kurie nepateikė šito paklausimo. Sofija Okuni, habe ich jemanden vergessen? Ar nieko nepamiršau? Vieną minutę, Frederik Lys. Oui, je ne parle pas en mon nom propre en fait, mais au nom de Corinne Lepage qui shadow le, le dossier. Norėčiau kalbėti Corinne Lepage vardu, kuri liberalų frakcijoje atsakinga už šitą klausimą. Aš norėčiau perduoti jos nuomonę. Valstybės narės turi pateikti informaciją komisijai ir uh, apskritai yra nustatyta, kad apžiūra turėtų apsiriboti tik tai e, vizualiniu patikrinimu ir negalima, e, e, kad nerekomenduojama liesti skerdenos siekiant išvengti infekcijos. Tačiau kita vertus šita, ta, tas užkratas taip pat gali persimesti ant tikrintojo, jeigu bus e, tik tai vykdoma vizualinė apžiūra. Reikia atsižvelgti į maisto produktų skandalus susijusius su arklienos e, e, perdirbimu. Taigi yra siūloma komitologijos procedūra, tačiau prieš tai reikėtų atsakyti komisijai į vairius pateiktus klausimus. Gerling. Thanks, Chairman. Um... Ačiū pirmininkė, nepalaikau šito prieštaravimo. Manau, kad tai, ką valstybės narės, kad tai susijęs su skandalais, tai labai šitame komitete gana dažnai mes jį aptarinėjame. Ir šešėliniai pranešėjai. Na taip, skandalas susijęs su Arklieną. Taip, jis buvo svarbus įvykis, bet jeigu jūs rimtai manote, kad šita priemonė prives prie dar didesnio sukčiavimo, kad žmonės tiesiog na, žinodami, kad mėsoje yra užkratas, pateiksė vis dėlto į rinką. Tai yra toksai kaltinimas ir man atrodo, kad tai visi mes kalbame tiesiog emocijų kalba dabar. Aš taip pat prieštarauju uh, tai tokiai hiperbolizuotai statistikai, kurią mes girdėjome. Uh, mes kalbame apie tam tikrus, e, na, galbūt neaptiktus e, užkrato atvejus, galbūt 3 procentai e, turės, ten sakysime, pūlinius, kuriuos jau bus pastebėję per vizualią apžiūrą. Jūs kalbate apie 1,3 procentą, tai man atrodo nėra tokie dramatiški skaičiai. Tad nematau jokios problemos, kal, kad mes galbūt diskutuosime tai, bet tai, kaip yra pristatoma, man atrodo visiškai netinkama. Pasakyčiau, kad tik tai vieninteliai žmonės, kurie į mane kreipėsi dėl to, buvo profesinės sąjungos. Ir Taip, galbūt jūs kalbate visiškai netinka kalbėti, kad komisija, ne, komisija kreipiasi lobizmas, didelio verslo lobistai. Mes kalbėjomės tik su profsąjungomis. Dėkuoju, ponė Šnehart Karštat. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu dvi minutės, galbūt ir trumpiau, gal ilgiau. Šitas klausimas jau aptariamas ilgokai Dabar puikiai žinome, kad dabartinės patikros e, neužtikrina e, infekcijos e, pavojaus. Ta reikėtų pripažinti. Komisija dabar siūlo kažką, pagal ką vieni nors patikros bus uh, sutrumpintos, tačiau nieko nepasako, kurios patikros taps ilgesnės. Deleguotas teisės aktas galbūt galėtų būti vienas variantas. Visų pirma, yra sakoma, kad patikra atliekama tik tai vizualiai motivuojant, kad galima užsikrėsti, jeigu būtų patikra atlik, inspekcija atliekama kontaktiniu būdu. Aš manau, kad čia tie argumentai nėra pakankamai svarūs. Reikia atsakyti į svarbiausią dalyką. Būtent, kad tai būtų galim, buvo galima daryti tuo atveju, kai kompetinka institucija mat, matydavo tokį poreikį. Dabar tokios kompetitinkos institucijos nėra ir atrodo, kad yra numatomi papildomi apribojimai, taigi kompetitinkos institucijos veiklos čia nebesimato, jos neliko ir dėl to tenka apgailestauti, kadangi būtent kompetitinka tarnyba turėtų sankcionuoti tokį tyrimą arba ne. Dėkoju Karlas Šliuteris. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes Dagmar jau pasakė viską, ką norėjau pasakyti. Vieną dalyką norėčiau pridurti. Netgi e, jeigu na, yra e, kad kažkokie 1,3, 1,4 procento atveju liktų nepastebėti. Bet reiškia, kad europiečiai 400 tūkstančių europiečių a, tiesiog susidurs su užkresta jautena. Tai kiltų skandalas ir žmonės to neprimtų. Mes norime išvengti tų atvejų, tų 4000 galbūt pavojingų atvejų, pavojingos mėsos, kurie atsidurs ant mūsų europiečių lėkščių. Taigi, man atrodo, kad vėlgi kiltų, jeigu neskandalas, bet europiečiai bijotų maisto puikiai laikėtės laiko limito. Kris Deivis. Ačiū pirmininkė. Na, vėl žmogus, kuris nevalgė 25 metus mėsos, o jau tiesiog valgyti mėsą su pliniais, tai iš viso yra baisu. Uh, Na žinoma, kalbant apie vartotojus, čia yra visų svarbiausia. Man sakė, kad tas pasiūlymas sumažins riziką, o ne padidins ją. Jeigu komisija nori, kad mes tiesiog atmestume tą pasiūlymą, tai, e, kaip čia pasakyti, mano klausimas yra, man sako, kad veterinariai palaiko šitą pataisimą, bet o kaip tuos, kurie nepalaiko, kokia situacija iš tikrųjų yra. Ačiū. Sofija Kiuni. Vieną minutę. Ačiū, daug kas jau buvo pasakyta, bet norėčiau uh, pasakyti FPP frakcijai, kad mus labai rūpi maisto saugumas, uh, piliečių sveikata. Komisija sako, kad dabar bandoma pakoreguoti taisyklės, kurios užtikrins didesnį maisto saugumą. E, e, bet e, ir taip pat minimi kai kurie EFSOS argumentai. Tačiau noriu pasakyti, paklausti jūsų, kaip dėl skerdyklų, ar atsisakant dabartinės kontrolės nebus taip, kad kontrolė bus tarsi paspartinta, bet mes budrumą sumažinsime savo. Kitas dalykas, e, pranešime sakoma, kad fizinė kontrolė bus e, atliekama, jeigu nebus e, patenkinama mm, vizualinė kontrolė. Kada ta fizinė kontrolė bus panaudota, pritaikyta, kokiais atvejais? Taip pat noriu paklausti, kaip dėl kontrolės suintensyvinimo e, skerdyklose gali užtikrinti geresnę kontrolę. O dėl visų kitų klausimų jau buvo mm, išsakytos pastabos. Dabar komisijai e, suteiksiu žodį, kad atsakytų į klausimus. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau paaiškinti, kodėl atsirado ta procedūra. E, prieš pat vasaros atostogas dėl to turiu atsiprašyti, kaip žinia. Komisija taip pat yra administracija. Mes pateikėme pasiūlymą gegužės mėnesį, paskui ištruko vertimas raštu, e, kai buvo viskas išversta į visas kalbas. Tada viskas kaip į vamzdį sistemą buvo įdėta ir dėje pasirodė šitas pasiūlymas tik prieš pat atostogas. Dėl to atsiprašau, nes jūs nebeturėjote pakankamai laiko įsigilinti į šį pasiūlymą, kuris e, gegužės mėnesį buvo patvirtintas valstybių narių. Taigi dar kartą atsiprašau dėl to pavėlavimo. Viskas yra e, nesusijęs su mūsų tikraisiais ketinimais. Dabar e, mėsos inspektavimas, patikrinimas. Pirmiausia, inspektavimo sistema buvo įdėkta dar praeitą šimtmetį, pagrindiniai teisės aktai buvo patvirtinti 70-mečio pabaigoje, kur e, bruceliozė, techneliozė, e, tuberkuliozė buvo tikros grėsmės žmonių sveikatai. Ir Dabar e, bruceliozė, trichneliozė, tuberkuliozė nebepakliūva į maisto grandinę. Didžiausias dabar E, e, e, Griausios grėsmės yra salmonelė ir taip pat reikia ta, salmoneliozė ir dėl to reikia atlikti patikrą limfmazgių, kad būtų galima nustatyti, ar nėra užkrato. Ir Trumpai paaiškinsiu, ką mes siūlome savo pasiūlyme. E, maisto grandės informacijoje e, nuo ūkio į skardyklą reikia įrašyti privalomai e, informaciją dėl trichinelos. Taip pat maisto grandinės informacija e, skerdikloje turi patikrinti veterinarijos gydytojas. Pasiūlyme taip pat pat E, pagalbininkų e, vaidmenį išaiškiname, tai labai svarbu išlaikoma e, reikalavimą, kad ne padėjęs, bet oficialiai patvirtintas veterinarijos specialistas atliktų patikrinimą. Kai buvo keletos narių sakyta, mes atskirėme gyvo gyvulio inspekcija ir jau paskersto e, gyvulio e, limfmazgių. Ir e, atliekamos palpacijos ir pjūviai, norint patikrinti limfmazgius. šimtų procentų sistemiškai nebus tikrinami limfmazgiai. Mes norime, kad veterinarijos specialistas imtųsi daugiau atsakomybės ir e, pasinaudotų tą informaciją, kuri atkeliauja iš ūkio, e, taip pat, atlik, e, kad panaudotų ją atliekant gyvo gyvulio inspekciją ir jeigu kas nors yra nustatoma atliekant vizualią inspekciją, tak tada būtų daromi pjūviai ir palpacijos. Ir tai yra susijęs su oficialia kontrole, susijusia su salmonelų patikra. Mes e, e, norime užtikrinti, kad nesumažėtų atsakomybė oficialių veterinarijos gydytojų, jų vaidmuo ir atsakomybė liks nepasikeitęs ir jie turės visas kernas tikrinti. Mes norime e, užti, e, padaryti e, mažesnės, mažesnė intensyvumo salmonelės, salmonelės patikras, salmoneliozės patikras. Taip pat tai nesumažins e, galimybių nustatyti problemų susijusių su gyvūnų sveikata. veterinarijos specialistų atliekamas e, inspektavimas susideda iš trijų dalykų - maisto grandės informacija, gyvų, gyvulio e, patikrinimas ir paskersto gyvulio patikrinimas. Ir veterinarijos gydytojas turėtų skirti daugiau laiko tuos tris informacijos šaltinius suderinti ir pasižiūrėti, kur reikėtų suintensyvinti kontrolę, įskaitant atli pavyzdžiui, įpjovas e, mėsoje ar skerdenoje. Buvo kalbama apie pūlinius. Jeigu yra pūlinys, tai limfmazgiai bus labai e, padidėję ir veterinarijos specialistas atliks įpjovą ir nustatys, užkirs kelią tokiam, tokiai skerdinai patekti į maisto grandinę ir laikomas visų e, taikomų skadikloms taisyklių e, ir e, žinoma, kokia yra grandinė, gyvūnus paskaičiamas, paskui jisai keliauja į pjaustimo cechą, paskui pasmėsninką, tik tai tada pakliūva jau vartotojai ir veterinarijos specialistai galės atlikti daugiau kontrolės, jeigu yra pavojus, kad visuomenės sveikatai ištiks grėsmė. Mes e, rėmėmės EFSOS rekomendacijomis ir šis procesas prasidėjo jau labai seniai. Paketas yra susijęs, e, prasidėjo dar, e, padėtas renkti ketvirtaisiais metais, tai susijęs su priemonėmis, kurios būtų lankstesnės, bet kai kas galioja nuo 70-mečio pabaigos, kaip sakiau, Kelios pirmininkavusios šalis e, ėmėsi šio klausimo, buvo daug seminarų, konferencijų, kai kurie iš jūsų dalyvavote tuose susitikimuose ir buvo prieita prie išvados, kad reikia dar daugiau lankstumo, galvoti apie grėsmės visuomenės veikatai, e, kurios gali atsirasti maisto grandinėje. Ir mes norime būtent apie tai e, galvoti, ap, kampilo bakterija ir salmonela. Tie yra du dalykai mums aktualūs. Bruceliozė e, ir mano kitos dvi senos grėsmės jau mums nebeaktualios. Bet e, e, sakoma, kad vizualinė inspekcija nebus veiksminga pakankamai, lyginant su tradiciniais patikros būdais. Uh, bet veterinarijos specialisto vaidmuo nesumažėja, jis kaip tik praplatėja, nes reikės, šis speci... turės šis specialistas e, atlikti kontrolę pagal tris e, šaltinius etapus - maisto garinės informacija, gyvas e, gyvulys ir paskersto gyvulio inspekcija. Veterinarijos gydytojo vaidmuo bus kaip tik labiau siemas su galimomis rizikomis ir e, jisai turės atlikti įpjovas limfmazgiuose, jeigu kyla kažkokie neiškumai. Šie e, pakeitimai yra tik tai techninio pobūdžio, jie iš esmės nekeičia inspekcijos svarbiausių elementų. E, tikriausiai 15 metais kalbėsime apie tos pokyčius, kai bus pateiktas kitas pasiūlymas. Mūsų tikslas yra padaryti inspektavimą veiksmingesnį, uh, aktualesnį, atsižvelgiant į egzistuojančias grėsmės ir mes nenorime tikrai oficialių patvirtintų veterinarijos gydytojų vaidmens sumažinti ir absoliučiai neturime jokių ketinimų, kaip sakiau anksčiau, liberalizuoti mėsos inspektavimo e, procedūrų. Oficialus e, veterinarijos specialistas turės atlikti kontrolę, užtikrinti mėsos kokybę ir saugumą ir norime pasakyti parlamentui, kad e, esminiai elementai, kuriuos reikia pakoreguoti, turi būti e, derinami kartu su abiem teisės asmenių prieimėjais parlamentų ir taryba. Ačiū. Norėčiau paklausti e, komisijos. Jūs kalbėjote taip pat ir apie išpjaustimą. Man atrodo, kad inspektoriai nėra visą laiką išpjaustimo skyriuose. Anksčiau, prieš 2006 metus, jų dalyvavimas būdavo būtinas. Ir todėl aš ir susijęju tai su arklieno skandalu. Todėl, kad išpjaustimo šitose skyriuose tiesiog būdavo mėsa smaišoma būtent todėl aš čia susijėjau šitas dvi problemas. Na, kaip aš sakiau, Europos veterinarijos sąjunga, lygiai taip pat ir gyvūnų apsaugos, ir vartotojų organizacijos. Mes kalbėjome, kad 40 procentų inspektorių sumažėjo nuo 2006 metų ir komisija žino, kad būtent dėl tų problemų mes tiesiog norime, kad būtų peržiūrėti reikalavimai, standartai ir rekomendacijos. Jeigu norite iš tikrųjų e, rimtai žiūrėti į hygienos e, problemas, tai reikia pasirinkti vieną iš e, galimų būdų. Ačiū. Komisija? Na, kalbant apie veterinarių dalyvavimą jau išpjaustimo tuose skyriuose penkerius metus nuo post E, pastarojo na, hygienos e, šito standartų sistema buvo priimta ir svarbu. Na, dabar a, e, tiesiog nebūtinas jo dalyvavimas, a, tiesiog yra tas požiūris a, priklausomas nuo galimos rizikos kai yra didžiuliai, sakysime, išpjaustimo kažkokia tai gamyklą, tai veterinariaus dalyvavimas yra būtinas, bet jeigu tai nedidelis koks nors išpjaustimo skyrius, tai e, nebūtina ir veterinariai ne visada, taip labai mielai laukiami, mes e, įdedėme tam tikrą e, lankstumą ir mes tiesiog leidžiame mažoms išpjausimo įmonėms na, tvarkytis nedalyvaujant veterinariui visą laiką, vėl grįžtant prie pulinių. Žinoma, absoliučiai nepriimtina, kad mėsa su puliniais galėtų patekti į maisto grandinę. Ir aš esu įsitikinę, kad šitas pasiūlymas nesukels didesnių pavojus vartotojams. Kolega Schnellhardt norėtų paklausti. Ankstesnio reglamento antrajame straipsnėje yra pasakyta, kad nebūtinai reikia prapjauti limfmaskių, jeigu yra atitinkama informacija prieš gyvūnui patenkant į skerdyklą. O dabar yra vadovaujamsi nuostatos, kad apskritai nėra e, atveriamas limbaskis, išskyrus tos atvejus, kai gaunama informacija, kad, reikia, kad tai reikia daryti. Dabar šitos nuostos neliko. Jeigu deleguotais aktais būtų galima viską pakeisti, tai būtų viskas labai paprasta. Deja, taip negalima daryti ir todėl mes neturime kitos išeities, kaip atmesti. Baigiame diskusijas. Galbūt kas nors dar norėtų ką nors pridurti, komisija ką nors pasakyti. Jeigu ne, tuomet balsuosime šiandien po pietų. Prašau atsinešti elektroninės balsavimo korteles ir linkiu ko geriausio apetito tiems, kas e, maitinsis vegetariniu maistu ir tas, kas valgys mėsą. Tikiuosi, kad visi, nežiūrint savo e, maitinimosi įgūdžių, ypač ateisti laikų į salę.